Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Labą dieną, ponios ir ponai, mėlyje kolegos. Noriu visus pasveikinti susirinkusių mūsų biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Pradėkime darbą. Šiandieną ir rytoj dirbsime ir norėčiau atkreipti dėmesį į darbo tvarkę ir į faktą, kad šis posėdis yra transliuojamas internetu. Ir turime protokolus e, sausio 8 ir 19 e, sausio, ir taip pat 21 ir 22 sausio posėdžių protokolus. Ir jeigu niekas ne jiems neprieštaraujate, tai mes juos patvirtiname. Dabar ketvirtasis darbo atvarkės punktas. Prieš pradedant mūsų darbus norėčiau pateikti pranešimą, padaryti tokį e, liūdną pranešimą. Danijos audito rūmų narys neseniai mirė ponas Otbo, jis buvo, kaip sakiau, Danijos atstovas, mes jį puikiai patys pažinojome. Ir praėjusią savaitę, stras, praėjusią stras, Strasbūro sesijoje mes dar su juo bendravome ir ieškojame su kompetitingu komisaru ir su juo uh, E, sprendimų e, susijusių su klausimais, e, kurie yra susijęs su komisijos pranešimų prievalė ir jų teikiamomis ataskaitomis. Noriu išreikšti mūsų liūdėsi ir išreikšti mūsų užuojautą tiek mirusiojo artimiesiems, tiek ir visam, visiems auditorumams ir norėčiau, kad visi atsistotumėme ir pagerbtume jį tylos minutę. sie haben sich zu ehren von herrn otto erhoben nicht angehen. bevor wir weitermachen zum punkt prieš toliau tęsdami darbą pradėdami nagrinėti ketvirtąjį punktą norėčiau suteikti žodį ajala sender prašau. Ja. Eh, simplemente quería agradecerte eh, que, eh, que hiciéramos este homenaje era por recordarlo pero ya he visto que lo tienes en cuenta y solamente sumarme absolutamente desde. dėkoju kad jūs paskelbėte tą tylos minutę Mūsų frakcija visiškai jums pritarė, nes e, e, mirusysis asmuo buvo mums tikrai labai svarbus ir mes taip pat labai dėl jo liūdime. Pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasakyti, kad mus tai taip pat sukrėtė e, ir tai, tą mes suvokėme dėja visada per vėlai. Ketvirtasis darbo tvarkės punktas. Janis Rajers, Latvijos Respublikos finansų ministras, atvyko pas mus. Jis yra E, taip pat yra ir ponas Lazarų, e, auditorumo atstovas ir e, tarybos pirmininkas mums pristatys tarybos tekstą susijusi su komisijos biudžeto patvirtinimu. Dėkoju, ponė ministrė, kad jūs pas mus atvykote ir suteikiu jums žodį. Paldies. Cienėjama Greslers kundze, godot. Ačiū, pirmininkė. Buvo iškilusi techninė problema, dabar viskas turėtų būti gerai. Prašom pradėti vėl iš naujo. Gerbiami kolegos, man labai malonu šiandien būti čia ir kalbėti prie šį komitetą ir įvykdyti užduotis, kurias man patikėjo e, taryba. Tai yra teikti Europos parlamento rekomendacijas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo e, dėl 2014 metų. Aš noriu pabrėžti, kad taryba skiria labai didžiulį dėmesį uh, tinkamam ES lėšų naudojimui. Geresnis išlaidų panaudojimas ir tinkamas finansų valdymas yra ypatingai svarbus, kai mes galvojame apie visuomenės supratimą, kokia veikla yra vykdoma remiantis ES biudžetu. Taip pat e, tai svarbu formuojant bendrai požiūrį apie ES. Dėl to taryba pritarė tam darbui, vertina tą objektyvų darbą, kurį atlieka audito rūmai ir rezultatai to darbo spindėti metinė ataskaita. Audito rūmų ataskaita 2014 metų dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo e, pasiuntė dviejopą žinę. Iš vienos pusės pateikė teigiamą nuomonę dėl patikimumo ir tinkamo administracinių išlaidų valdymo. Tačiau lyginant su praeisiais metais, veiklai skirtos išlygos ir jos kokybė buvo ganėtinai stabili. Kita vertus, audito rūmai savo ataskaitoje nurodė, kad įvairūs mokėjimai, kurie atliekami iš ES biudžeto, vis dar yra gana didelis klaidų lygis. 4,7 procentai tas klaidų lygis. Kontrolės e, sistemos yra tik tai iš dalies subalansuotos ir jo, jo, jų paskirtis yra užtikrinti patikimumą e, sandorių. Dėl e, klaidų lygio auditorumų vertinimai nenurodo, kad yra koks, kokia nors sukčiavimo atveja arba švaistimas ES lėšų. Tuo pat metu taryba norėtų įvertinti visą veiklą, kurią atliko komisija ir valstybės narės, siekdamos įgyvendinti audito rūmų e, rekomendacijas už ankstesnius metus. Tikslas yra pagerinti kontrolės ir balanso sistemas. Tai buvo atliekama esant tokiom aplinkybėm, kurios parodė mokėjimų e, išaugimą. Tai būtų galima taikyti ir tarpinės mokėjams, ir galtiniams mokėjimams. 17 gruodžio praėjusiu metu Ekofino taryba patvirtino rekomendacijas <clears throat> e, praėjusiu metu biudžeto vykdymo patvirtinimu. Taip pat pateikė rekomendacijas dėl centrinio agentūrų, vykdomųjų agentūrų, ir jungtinių įmonių. Taryba nekarta yra kartojusi, jog yra keletas elementų, kurio, į kuriuos turėtų kreipti dėmesį komisija, agentūros ir valstybės narės. Tarybė nekartą pakartojo, jog tiki metinių pagerinimų finansų valdymo sistemoje ir klaidų lygio sumažinimo Leiskite man dabar pabrėžti svarbiausius elementus tarybos rekomendacijose, kurios yra tarsi būtinos sąlygos tolesniam ES biudžeto įgyvendinimui tinkamu būdu. Norėčiau štai ką paminėti. Toliau reikia stiprinti e, balansų ir kontrolės struktūrą, pabrėžti kokybę kontrolės, o ne kiekybę, užtikrinti pusiausvyrą tarp kontrolės sąnaudų ir klaidų rizikos. Esant pažeidimų atvejams, nuostatų pažeidimų atvejams, reikia e, taikyti griežtas korekcinės priemonės, kurių tikslas apsaugoti ES biudžetą. Toliau, taisyklių supaprastinimas, taip pat ir nacionalinių lygių. Pirminis e, dėmesys e, skiriamas papildomai vertei ir rezultatams, o ne galimų turimų finansų įsisavinimui. Naujas programa laikotarpis iki 2020 metų suteikia 2010 metų suteikia naujas galimybės, būti, kuriomis reikėtų pasinaudoti. Reikia sutelkti dėmesį į rezultatus ir įvertinti tikrosius poreikius. Dabar pateiksiu išsamesnę informaciją apie tarybos rekomendacijas. Kaip jau minėjau, jau taryba patvirtina ir pritarė pozityviai auditorumų nuomoniai dėl administracinių išlaidų, pajamų. Rekomendacijose taryba apgailę stauja, kad pagal auditų rezultatus visose sritise išskyrus administravimo lygmenių e, klaidų lygis yra kol kas e, gana reikšmingas, virš 2 procentų. Ir tai priklauso ir pasidalinamosios atsakomybės ir individualios atsakomybės sryčiai. Panašiai kaip ankstesiais metais, kontrolės ir balanso sistemos yra tik iš dalies veiksmingos, siekiant užtikrinti sandorių teisėtumą ir mm, teisingumą. Taip pat yra pabrėžiama, jog komisija turi stiprinti bendradavimą su valstybėmis narėmis ir teikti tikslingesnės instrukcijas siekiant pagerinti kontrolės veiksmingumą ir pabrėžti tas priemonės, kurios leistų sumažinti klaidų riziką. Pats pobūdis programų yra gana sudėtingas ir jis, dėl to tiesiogiai padidėja išlaidos, kontrolės išlaidos. Tačiau reikia ypatingai stiprinti kontrolės kokybę, o ne kontrolės skaičių patikrinimų skaičių. Audito rūmai e, patvirtino, kad daug, daugeliu atveju sandoriuose buvo nustatyta klaidų ir valstybės narės turi pakankamą informacijos, kad galėtų tas klaidas nustatyti, identifikuoti. Taryba nurodo, kad pagrindiniai elementai, kurie leidžia išvengti klaidų, yra veiksminga valstybės kont kontrolė, tinkamos struktūros ir tinkamo audito struktūrų tinkami pajėgumai. Labai svarbu, kad komisija tęstų ES biudžeto apsaugą, kad užtikrintų korekcinės priemonės, teiktų rekomendacijas valstybėms narėms toliau siekiant mažinti klaidų lygį. Labai svarbu pabrėžti, jog kiekviename sektorija priežastis klaidų lygio yra skirtingos, tačiau dauguma tų priežasčių yra horizontalaus pobūčio ir jos pasireiškia visose valstybėse narėse. Daug reikėtų nuveikti viešųjų pirkimų srityje, nes būtent šis sektorius labai prisideda prie bendro klaidų lygio ypač kai kalbam apie pasidalinamąjį valdymą, kur yra taikomos nacionalinės taisyklės. Todėl yra būtina toliau supaprastinti ir racionalizuoti nacionalinės viešųjų pirkimų procedūras, siekiant išvengti didesnės administracinės naštos. Taryba ragina komisiją pateikti pakankamą techninę pagalbą, atsižvelgiant į neseniai peržiūrėtą direktyvą dėl viešųjų pirkimų, naujos redakcijos direktyvą. Taryba pritarė auditorumams, kad kai kuriuose politikos sritise klaidų lygis ir klaidų rizika yra didesnė, atsižvelgiant į e, sudėtingą teisinį reglamentavimą. Dėl to yra būtina supaprastinti taisyklės. Turime pripažinti, kad komisija jau įgyvendino naujas priemonės. Pavyzdžiui, supaprastinto mokėjimo procedūros, o audito rūmai jau pozityviai įvertino šias priemonės. Ir tų taisyklių įtaka reguliarumui. 2014 metais audito rūmai ypatinga dėmesį skyrė rekomendacijoms. situacija turėtų būti gerinama ir komisija turi vertinti klaidas šioje srityje. Taryba taip pat ragina komisiją atlikti šių finansinių priemonių analizę ir pateikti rezultatus e, abiejom, abiem biudžeto institucijom. Dėl biudžeto valdymo srities taryba pritarė, jog yra poreikis laiku teikti tikslę informaciją apie mokėjimo signavimus. Taryba ragina komisiją teikti patikimas prognozes dėl mokėjimų poreikių ir peržiūrėti asignavimų sumas, įvertinant pasiūlymus, taip pat įvertinti pasiūlymų poveikį mokėjimams. Taip pat taryba apgalėstauja, kad planavimo laikotarpis nuo 2000 14-17 metų biudžeto vykdyme didžiausias dėmesys buvo skiriamas finansavimo įsisavinimui, o ne tai papildomai vertei, kuri yra gaunama. Mes tikrai sugebėjome pasimokyti iš padarytų klaidų ir šią prasme norėčiau pabrėžti, kad diskusijose dėl naujo programavimo laikotarpio dėl, nuo 2014-2020 metų komisija, taryba ir Europos parlamentas daugiausia dėmesio skyrė teisinės sistemos sukūrimui, kuri būtų grindžiama rezultatais ir vertinimu. Šia prasme yra labai svarbu veiklos rezultatų fondo veikla, makroekonominiai rezultatai artimesnis ryšys su programavimu ir Europo 2020 strategija ir jos tikslais. Esu tikras, kad tai leis padidinti ES išlaidų e, teikiamą papildomą vertę. Gerbiami kolegos, taryba pripažįsta, kad nauji elementai neužtikrina iš karto teigiamo poveikio – Dėl to mes e, raginame komisiją laiku atlikti e, vertinimus ir teikti ataskaitas dėl pažangos padarytos siekiant tikslų. Tai būtų galima įtraukti į dėrybas dėl kito daugiamečio, e, kitos daugiametės finansinės programos. Būtų galima įvertinti potencialias pagerinimo galimybės. Tai tiek norėjau pasakyti. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū, ponė ministrė, už Jūsų pristatymą ir pranešimą, kad e, taryba patvirtins komisijos biudžeto vykdymą. Aš norėčiau e, pasakyti, kaip komisijos, už komisijos biudžetą atsakinga pranešėja. Atlikau tam tikrą analitinį darbą ir visų pirma jums, kaip e, Latvijos atstovai, norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi, jog jūsų šalis e, mūsų statistikose neatsispindi, nėra matoma ir nefiguruoja kaip e, blogiausiai e, biudžet, ES biudžeto lišas panaudojanti šalis. Tačiau norėčiau pateikti klausimą. Ar neturėtumėte dabar kaip tik imtis tų blogiausiai atrodančių šalių problemų ir jas spręsti, nes juk uh, Mes šiais metais e, matėme, komisiją, kad komisija įvykdė tikrai nemažas finansinės pataisas ir e, pati aukščiausia pataisa buvo e, skirta agentūrai iš Junktinėje karalystėje veikiančiai kaimo plėtros agentūrai, kuri pati paskelbė 0,78 procento klaidų lygį, o e, komisija atliko gerokai, e, pataisą gerokai viršų. Ir tai buvo analogiškai padaryta kelių agentūrų atšvilgių. Ir pavyzdžiui, ir Slovakija, ir konkurencingumo srityje, ekonomikos e, augimo srityje veikiančios agentūros pateikė kit, vienokią informaciją ir jinai buvo pakoreguota. Taigi, ką apie tai galėtų pasakyti tarybos pirmininkas, kaip su tais, tomis problemomis elgsis taryba, ar jūs galite e, imtis kažkokių konkrečių priemonių kaip taryba. Ir iš anksto dėkoju už jūsų atsakymą. tātad Pirmkārt, gribētu atzīmēt, ka šī revīzija. Leiskite man pirmiausia paminėti, kad savo kasmetinėje ataskaitoje audito rūmai rėmėsi ne sandorių kontrole valstybėse narėse, bet reprezentatyve sandorių imtimi. E, mes e, nepasisakome už tai, kad reikia pirštais rodyti į tas valstybės narės, kurios padaro daugiausia klaidų. Tai nebūtų konstruktyvus požiūris. Pakartosiu, kad per kitą programavimo laikotarpį numatomos tam tikros ex ante nuostatos, kurios turėtų būti taikomas visose valstybėse narėse. Taigi, nebus taip, kad pinigai ateina iš anksto, o paskui jau žiūrima, kaip jie išleisti. Taigi reikia pateikti, reikės pateikti apčiopiamus rezultatus ir tik tada, tada bus užtikrinamas finansavimas. Atlikdami analizę negalime lyginti atskirų valstybių narių, e, skaičiavimai remiasi skirtingais skaičiais, skirtingais atspirties taškais ir šia prasme palyginimo atlikti neįmanoma. Manome, kad ir toliau laikysimės solidarumo tarp valstybių narių principo ir stengsimės įgyvendinti tas priemonės ir veiklą, kuri padėtų visoms valstybėms narėms pagerinant išlaidų kokybę. Kalbant apie 2013 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, priminsiu, kad tai buvo paskutiniai ankstesnio programavimo laikotarpio metai. Nuo 14 metų e, valstybės narės taikys griežtesnės taisyklės ir reglamentus. Būtent taip mes e, rengiamės tam naujajam programavimo laikotarpiu, tame tarpe ir įtraukdami ex ante nuostatą. E, Tai yra tarybos komisijos ir Europos parlamento bendradarbiavimo rezultatas, tad tikiuosi, kad naujajame programavimo laikotarpyje galėsime taikyti daug griežtesnės kontrolės priemonės. Atsiprašau, norėčiau dar į kai ką atkreipti dėmesį, kaip jūs norite išspręsti problemą, jeigu jos neįvardyjate. Tačiau E, mes nenorime, kad jūs badytumėte pirštu į kažką ir sakytumėte, jog e, dėl to jie turėtų e, gėdytis. Tiesiog reikia imtis tų problemų, jas spręsti labai konkrečiai. Mes juk negalime vien tik tai laikytis besalgiškai solidarumo principo, E, tais atvejais, kuomet e, tas solidarumo principas yra taikomas piknaudžiaujant esamą padėtimi ir kai, kurie, kai kurios valstybės narės e, netinkamai žiūri į šį principą ir elgesi savo naudai. Na, jau savo įvadinėse pastabose e, pastebėjau, kad klaidų lygis virš 2 procentų ir konkrečiai 4,7 procentai nenurodo, kad e, E, yra sukčiavimo ar e, kitokių e, neteisėtų veiklų. Tokiais atvejais tyrimą jau turėtų atlikti Olafas. Naujoji sistema, kurios tikslas yra sumažinti išlaidas yra drastiškai kitokia negu ankstesnioji ir esu tikras, kad ji leis mums pasiekti teigiamų rezultatų. Vis dėlto, būdama biudžeto kontrolės komitete, komiteto narė jau dešimtį metų, nuolat girdžiu tą patį. Ir dėja, turiu pasakyti dar kartą tokią pastabą, kad aš kol kas nemat, negirdžiu nieko naujo. Noriu pasveikinti pas mus atvykus komisijos narį, e, kadangi tarybos pirmininkas jau 16 val. turi mus palikti. Norėčiau suteikti žodį kolegoms, ponia komisarė. Ir pirmiausia, norėtų kalbėti ponas Savamo, po to Jala Sender ir dar vienas kolega. Good morning, Mrs. Mrs. Gressler. Labas rytas, e, ponė Greslė, ministrė, ponas Lazarų, ponios ir ponai. Labadiena. E, norėčiau iš pat pradžių padėkoti pirmkiaujančiai valstybei ir tarybai už jų subalansuotas rekomendacijas. Šios rekomendacijos pripažįsta pasiektą pažangą ir įdėtas pastangas e, užtikrinti, kad ES išlaidos būtų teisingos. Ten nubrėžiamas ir konkretus e, mūsų laukiančių iššūkių vaizdas. E, komisija ir kiti veikėjai, kurie yra įsitraukę į e, biudžeto vykdymą ir jo vykdymo kontrolę, turės e, tų rekomendacijų laikytis. E, aš turiu pasakyti, kad komisija atlieka viską, kas yra reikalinga apsaugant ES biudžetą, tai yra svarbu, kad nebūtų mokėjimų pertraukių ir kad būtų susigražintos neteisėtai išmokėtos lėšos. Tik tai taip mes galime užtikrinti, kad išsikelti tikslai bus įgyvendinti. Tuo pat metu turime galvoti ir apie ES mokesčių mokėtojus, kurie tikisi, kad mes adekvačiai ginsime Europos biudžetą, apsaugodami jį nuo išlaidų, kurios nepagrystos ES teisę. Reikia pripažinti, kad tam tikras klaidų skaičius yra įmanomas. Matau iš komisijos, tarybos ir parlamento dokumentų, kad e, e, vienas iš klaidų šaltinių yra egzistuojančių taisyklių ir teisės sudėtingumas. E, fiksuotų sumų naudojimas tiesiog nevaldymo atveju, taip pat tam tikros nuostatos susijusios su pasidalimuoju valdymu ir aš e, puikiai įsivaizduoju, kad ponė Greslė e, labai daug pasidarbavo, bandydama supaprastinti tas nuostatas. Taigi mes galvojame, kad toks supaprastinimas tikrai padėtų sumažinant klaidų skaičių. E, naujo finansinio programavimo laikotarpio pradžioje yra labai svarbu užtikrinti, kad supaprastimo priemonės, ypač ten, kur jos yra neprivalomas, būtų maksimaliai naudojimas. E, naštos e, mažinimas e, galutiniams naudos gavėjams yra nepaprastai svarbus. E, Europos audito rūmai vertina, kad klaidų lygis apskritai ES biudžeto atžvilgių išlieka ties 4 ir 70 procentų riba. E, audito rūmai atkreipia dėmesį į e, administravimo ir kontrolės sistemų svarbą nacionalinių lygmenių. Audito rūmai konstatuoja, kad nacionalinės institucijos turi pakankamai informacijos, kad aptiktų ir ištaisytų klaidas dar prieš pateikdamas informaciją apie išlaidas komisijai. Ir tokiu atveju e, klaidų lygis e, galėtų būti rimtai sumažintas visose srityse, kuriuose naudojamas pasidalijamasis valdymas. Todėl į šias problemas reikia dar giliau pažvelgti. Aš patikinu, kad iš mūsų pusės šią prasme, įgyvendinant tarybos rekomendacijas, ketiname pasiūlyti savo indėlį mes e, esame pasirengę padėti valstybių narių kontrolės institucijoms. E, Taip pat e, nesnei priimtų gairių dėl tinkamumo kriterijų sklaida prisidės prie to, kad atitinkami proceso dalyviai tinkamai suprastų reikalavimus. Mes suprantame, kad e, norima remtis e, biudžetu, kurio esmė būtų pasiekti rezultatai. Vicepirmininkė Georgieva. Manytų, kad tai turėtų sudaryti antrąjį biudžeto įvykdymo proceso ramstį. Mes galvojame, kad daugiametė finansinė programa yra svarbus veiksnys užtikrinantis tinkamas išlaidas. Tačiau reikia prisiminti, kad nema, e, dauguma projektų yra atrenkama ir gyvendinama nacionalinių lygmenių. Turime ir toliau dirbti šioje srityje, kad galėtume geriau piliečiams pademonstruoti ES programų ir projektų pridėtinę vertę. Dėkuoju uždėmesį. Ačiū. Dabar savo matas. Dėkuoju, pirmininkė. Pane ministrė, norėčiau Jums padėkoti už Jūsų pasisakymą ir e, už tai, kad galiu šį kartą pasakyti savo gimtają kalbą. Kun hän sanoo, että hän on kymmenen vuotta kuullut nämä samat. Turiu prisipažinti, kad kaip ir pirmininkė galėčiau pasakyti, kad metai iš metų girdžiu tuos pačius patikinimus iš tarybos pusės. Todėl aš e, norėčiau paklausti jūsų. Ypač kai kalbama apie tiesioginės e, paramos žemės ūkiui, skyrių, e, paramos kaimo plėtrai skyrių priminti jums rekomendacijas, kad e, taryba ragina valstybės narės e, pagerinti administravimo ir kontrolės sistemas, kad e, būtų mažiau klaidų skaičiavimuose ir užtikrinti, kad kontrolės sąnaudų ir naudos proporcija pagerėtų. Mes žinome, kad jeigu to nepasieksime, niekada nematysime pažangos, niekada nematysime tikrų pokyčių. E, tad mums reikia grįžti prie šių skyrių, e, panalizuoti, kur atsiranda daugiausia klaidų. Ir pasidomėti, kodėl yra taip, kad e, tos klaidos atsirado, net jei ir valstybės narės turėjo iš ankstinės informacijos užkirsti joms kelią. Tad ką turėtume padaryti, kad pakeistume mūsų e, mąstymą, mentalitetą ir e, kad galėtume tą klaidų skaičių sumažinti. Žodis tarybos atstovai. Jā, nu, e, nav viegls. E, Dėkuoju. Žinoma, ši užduotis nėra lengva. Tikrai sunku teikti ataskaitas apie anksčiau buvusi planavimo laikotarpį ir priimti sprendimus, kaip mes turėtume ištaisyti klaidas kitų planavimo laikotarpių, kuris dar net neprasidėjo. Norėčiau pasakyti štai, ką Latvijos finansų ministras e, turi ketverius metus patirties visos rekomendacijos, visi teisės aktai, kurie buvo patvirtinti naujam planavimo laikotarpiu nuo 14 iki 2020 metų, pateikia labai didžiulę atsakomybę e, uždedantį planavimo laikotarpį. Mes sugebėjome sumažinti atsakingų institucijų skaičių nuo septynių iki vienos, taip pat sugebėjome e, remtis gairėmis, kurias parengė Europos parlamentas, pagal, e, kalbant apie eksantę taisyklės. Taip pat mes parengėm programą dėl procedūrų tolesniam veiklos rušim, įvertinant galimybės įvert, išmatuoti, pamatuoti rezultatus septynių metų laikotarpiu mes manome būtų svarbu sukurti tokią sistemą, kuri leistų stabdyti mokėjimus, nutraukti mokėjimus. Tai duotų tam tikros disciplinos valstybėms narėms. Taip pat mes pritarėm naujam korekciniam mechanizmui ankstesniuose programavimo laikotarpiuose būdavo štai kaip. Jeigu būdavo aptinkamos nepagrystos išlaidos, tuomet finansavimas iš tos programos gal, galėjo būti perkeliamas į kitas programas. Dabar bus kitaip. Dabar valstybės narės tiesiog praras tos programos finansavimą. Nebus jokio perkelimo. Tai turėtų skatinti atsakingesnį požiūrį. Europos parlamentas ir taryba patvirtino reglamentus dėl viešųjų pirkimų, o valstybės narės juos turi gyvendinti iki 2016 metų pavasario. Manau, kad tai bus dar tolesnis žingsnis siekiant sumažinti klaidų lygį. Tai yra tvirtas teisinis pagrindas, kuris pasitarnaus ieškant sprendimų E, tų problemų, kurios buvo nustatytos praėjusių programavimo laikotarpio. Aš tikrai laukiu tų pokyčių ir aš savo optimizmą grindžiu savo šalies patirtimi, nes mes sugebėjome pasinaudoti ES e, patvirtinamis normomis ir pagerinti situaciją savo šalyje. Tai leidžia kurti skaidrę sistemą, tinkamai e, prižiūrimą sistemą. Ir taip pat tai leidžia keisti valstybių narių vystimosi kryptį. Aš labai pozityviai vertinu naują programavimo laikotarpį ir naują reglamentą, kurį parlamentas patvirtino ir taryba patvirtino su ES pagalba. Dėkuoju. Ajala Sender. Ačiū, ponia pirmininkė. Taip pat norėčiau pasveikinti į mūsų komitetą atvykus pona Reirs ir užduoti porą trumpų klausimų. susijusių su tarybos rekomendacijomis. Mes matome, kad bendro valdymo ar pasidalėjamojo valdymo sistemoje yra tam tikrų elementų, kuriuos būtų galima vertinti kaip klaidingus. Žinoma, mes nenorime girdėti nuolat to paties mes e, vis dėlto girdime kasmet apie tai, kad ši sistema gerėja, 2014-2020 metų laikotarpį yra pateikta naujų pasiūlymų, tai jau yra žingsnis į priekį ir taip pat ir auditorumai atlieka mm, tam tikrus patobulinimus, neapsiribodami vien tik tai auditu, bet ir stengdamėsi įvertinti, kaip yra, kokių rezultatų yra pasiekiama. Taigi, pažangos yra. Tačiau, kalbant apie viešuosius pirkimus, apie kuriuos jau buvo kalbėta, taryba iš principo tik pasako, kad laik, reikia laikytis taisyklių. Ar nebūtų geriau turėti bendros, bendrą horizontalų reglamentą skirtą visiems, kad visiems būtų aišku, nes tai, direktyvos yra taikomos taip, kaip kiekvienai valstybei nariai yra patogiausia. Taigi galbūt būtų geriau turėti reglamentą ir kad, ši, kad šie procesai būtų e, paprastesni. Dar vienas dalykas dėl valstybių narių įnašų į biudžetą, ES biudžetą. Apie tai nedaug sakoma tarybos dokumente. Mes žinome, kad e, antrajame e, e, punkte, išlaidų punkte susijusiame su Junktinė karalystė, taryba tiesiog pažymi, kad reikia, ši valstybė narė turėtų imtis atitinkamų ir savalaikiškų priemonių. Na, mes norėtume, kad taryba pasakytų šiek tiek daugiau. Mes žinome, kad lėšos E, nepakankamai gerai pasisavinamos valstybės narių ir taip pat bendro, e, ben, e, bendro nacionalinio, bendro, bendrų, nacion, iš bendrų nacionalinių pajamų teikiami įnašai nėra pakankamai e, veiksmingai e, atliekami. Taigi, žinoma, reikia laikytis bendrai paėmus e, teigiamo požiūrio, tačiau manau, kad reikėtų daryti ir šiek tiek spaudimo valstybėms narėms, kad jos tinkamai atliktų savo įnašus į biudžetą. Dar vienas dalykas susijęs su mokėjimu ir įsipareigojimo signavimais, apie kuriuos jūs užsimenate tik paviršutiniškai. Ir manau, kad reikėtų šiek tiek kritiškiau vertinti 2015 metus, nes e, juk negali būti taip, kad biudžetai nuolat e, karpomi dėl to, kad reikia karpyti mokėjimus ir įsipareigojimus. Aš manau, kad taryba turėtų laikytis savo prisimtų įsipareigojimų ir, atkri, ir atkreipti dėmesį į tą ES biudžeto e, struktūrą, metinę struktūrą, anuitetą. anuitetą gerai e, įvertinus ir tinkamai pasirengus pirmiesi, pirmajam, tinkamai valdant pir, pirmųjų e, daugiametės finansinės programos biudžetų, e, metų biudžetą, mūsų visa daugiametinė programa bus veiksmingesnė ir efektyvesnė. Aš Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tuos dalykus ir taip pat apie pono Garsipijos raštą, tai yra tarybos generalinio sekretoriaus raštą, kuriame jisai teigia, kad taryba mm, teigia, jog atvi, laikosi atviro požiūrio dėl dialogo e, su valstybėmis narėmis, kad tie klausimai galiausiai būtų išspręsti. Ponas Kursipijus mano, jog būtų galima įkurti darbo grupę, kuris skirtų dėmesio tai, tiems klausimams. Norėčiau sužinoti, ar jūs iš tiesų dabar imsitės produktyvesnio požiūrio ir daugiau bendradarbiausite, glaudžiau bendradarbiausite su mumis. Pone tarybos atstovė, prašau. Dabar e, kļūdām e, publiskajā iepirkumā. E, es jau. Kalbant apie klaidų lygį viešųjų pirkimų srityje, jau pradinėse pastabose ir atsakydamas į kitus klausimus aš kalbėjau apie tai. Aš tikiuosi, kad naujosios nuostatos, naujosios tai- taisyklės padės tą klaidų lygį sumažinti. Mes taip pat esame e, rekomendacijose komisijai e, pasiūlė teikti daugiau techninės e, pagalbos, kad e, finansavimo dalykuose būtų mažiau dviprasmybių. Dėl finansavimo trūkumo. E, tai iš tikrųjų tai yra viena iš tų problemų, e, su kuria vos ne pirmiausia susidūriau, pradėjęs dirbti čia. 2014 e, e, man teko suspažinti su padėtimi, e, nes, kaip paminate, Latvijoje buvo pradėjo veikti nauja vyriausybė ir iš tikrųjų būtent nuo to man teko pradėti renktis pirmininkavimui. Kiek aš suprantu, komisija, parlamentas ir taryba yra sutarę dėl būtinybės e, sumažinti mokėjimo asignavimų deficitą. Ir e, tai e, aptarnėjama dėrybų trialoge. Laukime iš komisijos ir parlamento konstruktyvaus bendradarbiavimo, kad galėtume veikti veiksmingai ir uh, galėtume užtikrinti, kad toks planas būtų laiku įgyvendintas. Taip pat buvo klausimas dėl to, kad, kad e, kai kuriuose valstybėse narise tam tikrose mokėjimuose stebimas didesnis klaidų lygis. E, Pasidalėjimojo valdymo mechanizmas e, regis yra pagrindinė to priežastis. Aš jau minėjau, kad mes apgailestaujame, kad klaidų lygis čia yra toks aukštas ir iš tikrųjų tai daugiausia susiję su projektais, kurių valdymas yra pasidalėjamasis. E, vis tik turėtume matyti platesnį, platesnį vaizdą, atlikti gilesnę analizę. Paminėsiu taip pat, kad 2013 metai buvo paskutiniai praėjusio planavimo laikotarpio metai ir visoms institucijoms teko patirti didesnį įsisavinimo spaudimą naujasis reglamentavimas, kuris daugiau orientuotas į rezultatus, o ne finansavimo įsisavinimą, leis e, tokios situacijos išvengti. <clears throat> Taigi, 2013-aisiais e, dėl spaudimo iškilo didesnė klaidų rizika. Tačiau turime būti objektyvus, turime uh, parengti išvadas atsižvelgdami ir į tą spaudimą. Bet aš jau minėjau, kad 2013 metų ankstesnis planavimo laikotarpis dabar baigėsi, na ir dabar stebimas klaidų skaičius yra šiek tiek mažesnis negu kad anksčiau, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad mokėjimų apimtys, kurias reikėjo padaryti, buvo daug didesnės. E, savo klausimą taip pat paminėjote pono Monti e, ekspertų grupės rezultatus. E, mes išklausėme pono Monti vidutinės trukmės ataskaitą apie šios grupės darbą ir išanalizuosime tos grupės teikiamas rekomendacijas. Taip pat, kiek aš žinau, jis norėtų suorganizuoti specialią konferenciją šią temą, e, kurioje norėtų apsvarstyti administravimo atsakomybės reikalus. E, eina kalba apie 2016 m. balandžio ar gegužės mėnesius, kaip galima tos konferencijos datą, prie jos atrodo ketina prisidėti ir Europos parlamentas. E, buvo klausima taip pat apie e, dialogą tarp e, Europos parlamento ir tarybos dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Taryba visiškai sutinka, kad abi institucijos turi turėti prieigą prie visos informacijos, kuri yra reikalinga atlikti mūsų prievalės, užtikrinant biudžeto patvirtinimą Taryba norėtų, kad toks bendradarbiavimas būtų oficialus, jau rengiamas sąrašas dokumentų, kurie turėtų būti prieinami abiems šalims. E, Europos parlamentas e, savo rezoliucijoje pernai spalio mėnesį e, padarė nuorodą į modus vivendi ir paminėjo tuos dokumentus, kuriais turėtų abi šalys keistis. Taryba ir toliau e, pasirengusi kalbėtis su Europos parlamento atstovais apie tokio pabudžio modus vivendi, žinoma, atsižvelgiant į abiejų šalių kompetencijas. Dėkui. Dieses Parlament wehrt sich halt dagegen, dass Šis parlamentas visai e, priešinasi vyriausybių diktatui ir dėl to ir tas konfliktas. Dabar kolega Toileris. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, ponė finansų ministrė, norėčiau Jums padėkoti iš liberalų frakcijos pusės, kad atvykote pas mus į biudžeto kontrolės komitetą ir pristatėte tarybos rekomendacijas dėl komisijos biudžeto patvirtinimo. Norėčiau atkreipti dėmesį į porą kompleksiškų dalykų. Pirmiausia, atkreipti dėmesį į tai, ką pasakė kolegė Jala Sender dėl tarybos e, e, biudžeto patvirtinimo pagal Lisabono sutartį. Teisinė situacija tokia, kad taryba teikia rekomendacijas dėl biudžeto patvirtinimo ir parlamentas tuomet patvirtina tą biudžetą. Tačiau egzistuoja skirtumas tarp rekomendacijos ir sprendimo dėl biudžeto patvirtinimo. Yra turbūt suprantama, kad iki šiol tarybos e, deklaruojamas abipasiškumas nebuvo simetriškas. E, tai buvo asimetriškas abipusiška, abipusiškumas. Todėl Mums būtų įdomu išgirsti jūsų, kaip pirmininkaujančio šalies atstovo e, nuomonę. E, ar, jinai, ar jūs sutinkate su mūsų frakcijos e, pozicija, kad visi viešieji biudžetai turėtų būti kontroliuojami tiesiogiai renkamų parlamentų? Kitas klausimas ar taryba rekomenduoja e, patvirtinti tarybos biudžetą ar ne. Tokie yra konkretus mano klausimai susijęs su tarybos e, biudžeto patvirtinimo. Ir kitas e, klausimų spektras yra susijęs su tarybos rekomendacijų formuluotėmis dėl biudžeto patvirtinimo, įvykdymo patvirtinimo. Jūs raginate komisiją imtis priemonių E, kuriomis būtų galima sumažinti klaidų lygį, tačiau tuo pat metu pripažįstate, kad e, labai susirūpinę esate dėl valstybių narių biudžeto įgyvendinimo. Jūs ką tik minėjote tą pastalyjamą į valdymą. Mums Europos parlamente įdomu, kaipgi vyksta diskusijos taryboje šiais klausimais Nes juk iš esmės yra taip, kad e, susidaro įspūdis, skaitant jūsų dokumentus, jog e, jūs raginate komisiją, kad ji kažko imtųsi, tačiau kitame sakinyje jūs pripažįstate, kad iš esmės audito rūmai atkreipė dėmesį, kad tą turėjo ar galėjo padaryti pačios valstybės narės, o mes e, žinome, kad valstybės narės uh, E, yra e, būtent ta vykdomoji gale, tai ir yra valstybės narė, su kuriomis jūs bendraujate. Kaipgi e, vyksta visas tas darbo procesas, ar jūs visus tos klausimus sprendžiate vieno po kito iš eilės, analizuojate juos, juk mes žinome, kad yra valstybių narių, kurios pasižymi didesnių klaidų lygių negu kitos. Ir ar jums yra žinomi tie konkretūs skaičiai. Mums, Europos parlamento nariams, labai svarbu turėti aiškios informacijos iš komisijos ir mes jau ne vienerius metus matome, jog įvairius, įvairias klaidas, fiks, įvairios klaidos ir jų ypač aukštas lygis fiksuojamas konkrečiose regionuose, konkrečiose valstybėse narėse jau visą eilę metų. Kaipgi taryba e, sprendžia tą klausimą ir ką ji rekomenduoja, kad ta demokratinė atskaitomybės prievolė būtų padidinta. Mes, mūsų frakcija visuomet siūlė e, teikti valdymo deklaracijas, e, kurios patvirtintų valstybių narių finansų ministrai savo parašais, kad tai būtų tam tikra politinė atskaitomybė valdant šią biudžeto dalį. Kaipgi Latvija, vadovaudama ES tarybai, vertina tokias deklaracijas? Dėkoju. Prašau, ponė tarybos pirmininkė. Tātad par šīm te sākšu. Aš pradėsiu Pradėsiu nuo valstybių narių valdymo deklaracijų. Taryba nepritarė tokių deklaracijų įvedimui, nes audito rūmai gana skeptiškai vertino tų, tokių deklaracijų poveikį klaidų lygiui. Yra kai kurios valstybės narės, kurios pasirinko teikti tokias deklaracijas, Bet mes negalime patvirtinti, kad tų valstybių narių klaidų lygis sumažėjo. Kitos valstybės narės, kurios naudoja decentralizuotą valdymo sistemą arba yra federalinės sistemos, tokiuose valstybėse narėse būtų neįmanoma įvesti valdymo deklaracijų. Dėl to tai turbūt nėra pats geriausias sprendimas. Norėčiau jum priminti, apie teisės aktus, kurie yra patvirtinti, kūriant šią programą. Ši programa visiškai skiriasi nuo ankstesnių. Ankstesnės programos buvo labiausiai orientuotos į išlaidas, o nauja programa yra daugiau orientuota į rezultatus. Naujose programuose bus tengiamas išnaudoti visas galimas priemonės, kurias pasiūlė komisija arba parlamentas ir kurios leis sumažinti klaidų lygį. Noriu padėkoti visom institucijom už bendradarbiavimą, mums dirbant kartu, rengiant reglamentus naujam programavimo laikotarpiu. Aš esu sitikinęs, kad padėtis tikrai pasikeis. Dėl 2014 metų mes dar negalime nieko pasakyti, nes kol kas tik, dar tik prasidėjo tas laikotarpis, tik tai avansiniai mokėjimai yra pradėti mokėti. Bet jau dabar galime šiokias tokias tendencijas išvelgti. Jeigu pažiūrėtume atgal ir palyginam su tuo, kaip buvo praeitie, tai jau dabar galime išvengti tendenciją, kad e, klaidų lygis mažės. Dėl 2014 metų jau sakiau, dvigubai daugiau yra mokėjimų nei ankstesniais metais. Atsiprašau, 2013 metais dvigubai daugiau mokėjimų nei praeisiais metais ir mokėjimų, e, atsiprašau, klaidų lygis yra sumažėjęs. Toliau dėl galimybės išvengti klaidų. 25 valstybės narės praėjusią antradienį patvirtino šį sprendimą. Jeigu kalbėtume apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą tarybai, Mes pritarėm visiems tinkam, tinkamiems patikrinimams visų biudžetų, tiek komisijos, tiek parlamento, tiek tarybos biudžeto. Taryba neturi ką slėpti. Aš esu įsitikinęs, kad Europos parlamento požiūris yra toks pats. Dėl jūsų finansų valdymo. Audito rūmai nenustatė kokiu nors rimtų klaidų. Dėl to, kai buvo įvykdytas Europos parlamento ar tarybos biudžetas. Finansinio ataskaitų teikimas ar, ar sandorių reguliarumas ir teisingumas, čia nebuvo nustatyta kokiu nors pažeidimu. taryba laikosi ES sutarties, kur labai aiškiai nustatytos kiekvienos institucijos atsakomybės rytis. Europos parlamentas, kuri yra viena iš, Europos, kuri yra viena iš biudžeto vykdymo patvirtimo institucijų, Taryba taip pat nori priminti kad mes suteikėme visą reikiamą informaciją parlamentui, kuri susijusi su biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra pagal 319 straipsnį ES sutartyje. Ir pagal šį straipsnį tarybai netenka kokios nors kito, kitokios papildomos atsakomybės. Kolega Bogan. Dėkuoju, pirmininkai, jau keturias valandas e, praėjo, pabandysiu trumpai užduoti du klausimus. Norėčiau vėl grįžti prie valstybė narių atsakomybės e, už e, klaidų lygį savo pasisakymę, ponė ministrė, jūs e, paminėjote, kad dauguma atveju valstybės narės turėjo tą informaciją, kuri turėjo leisti aptikti klaidas. Mano klausimas paprastas. Kodėl jūsų manimų valstybės narės nepasinaudojo tą informaciją klaidoms aptikti, jeigu jos tokios akivaizdžios? Antras klausimas e, apie atskiras valstybės narės. Aš suprantu, kad jūs nenorite įvardinti ir e, gėdinti valstybių narių, tačiau e, daug problemų vis tik yra horizontalių, e, jos e, taikytinos visoms valstybėms narėms. Ar nereikėtų, kad valstybės narės drauge padirbėtų, pasikeisdamas pažangiausią praktiką, o komisija tada galėtų ją paskleisti, tą, tą gerąją praktiką? Ir galbūt jūs, e, pirmininkaudamas, e, ką nors galėtumėte padaryti, e, kad tos diskusijos tarp valstybių narių prasidėtų apie pagrindinės problemas, apie tai, kaip pasikeisti pažangiausią praktiką, kad ateityje galėtume tą klaidų skaičių sumažinti. Žodis tarybos atstovai. Dėkoju, ačiū už klausimus. Dėl pirmojo. Štai kaip norėčiau atsakyti. Savame suprantama, kiekvieno atveju aptarinėti e, negaliu. E, tai yra susijęs su atskiromis valstybėmis narėmis ir, ir e, iš tikrųjų nusipelno gilesnės analizės. Bet kalbant apie apsikeitimą pažangiają praktiką, turiu pasakyti, kad šis procesas jau vyksta. Savo šalies pavyzdžių galiu uh, pasakyti, kad e, Latvijoje dirbantys pareigūnai yra labai paklausus įvairiose konferencijose. Mūsų rodikliai yra labai geri. Mes turime sukūrę vieną priežiūros agentūrą ir e, mūsų atstovai vyksta į e, įvairias konferencijas ir padeda renkti pareigūnus kitose valstybėse narėse, prisidėdami prie pasikeitimo pažangiausią praktiką. Tačiau sutinku, kad daugiau bendradarbiavimo būtų iš tikrųjų pravartu. Na ir kitas dalykas, mūsų rekomendacijose mes kreipiamės į komisiją, kad jis skirtų daugiau techninės pagalbos. Dėkoju, ponia tarybos pirmininkė, kad atvykote pas mus ir kad pristatėte, e, pristatėte tarybos rekomendacijas, kuris, nu, kurios iš esmės nesiskiria nuo pernai metų. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, valstybėse narėse nėra tokių e, įstatymų, kuriuo, kurie būtų susijęs su interesų konfliktais, kuomet e, vyriausybės nariai turi, pavyzdžiui, akcijų kokiuose nors akcinėse bendrovėse ir jos yra susijusios su Europos fondų e, panaudojimu. E, Ir e, tie interesų konfliktai mūsų manimų turėtų būti išspręsti ir būtų gerai, jeigu taryba pamastytų, kaip juos būtų galima išspręsti, nes e, tai yra nemenka rizika ES interesams, tad tiek ir taryba, tiek ir parlamentas yra suinteresuoti išspręsti šią problemą. Dėkoju, kad pas mus atvykote šiandieną ir aš tikiuosi, kad mes dar e, e pasimatysime, kad mes kitą kartą dar galėsime su Jums padiskutuoti ir apie biudžeto įvykdymo problemas ir to įvykdymo patvirtinimo klausimus. E, es esmu rezervai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš jau esu numatęs datą, kada turėtų prasidėti biudžeto diskusijos dėrybų procese Taigi sugrįšiu čia ir tikiuosi, kad nuo šios dienos e, bendradarbiausime labai konstruktyviai ir sugebėsime sumažinti klaidų lygį. Thank you very much. Thank you. Wir fahren fort in der Tagesordnung. Und äh, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt. Dabar penktasis darbo atvarkės punktas. Tai yra mano pačios pranešimo pristatymas. Norėčiau pasakyti keletą dalykų. Čia yra 20 punktų, yra susijęs su e, valstybių narių teikiamų duomenų patikimumu, kaip tik tame kontekste, apie kurį diskutavome ką tik. Mes taip pat e, analizuojame finansinės pataisas, e, agrar, regionalis ir social, socialis generalinių direktoratų atliekamas pataisas. Ir matome, jog egzistuoja problemų pasidalėjamojo E, lėšų valdymo srityje. Duomenų patikimumas ir generalinių direktoratų metinės ataskaitos e, yra, e, išryšk, ir išryškina tą problemą. Aš atsižvelgiau į generalinių direktorių išreikštas išliktas, išlygas susijusias 0,1 milijardo eurų Ir e, padariau išvadą, kad artimiausiais metais, metais mes taip pat turėsime atsižvelgti į tas e, sumas, kaip tą daro ir komisija. O kalbant apie pajamas, e, perėmiau išlygą susijusią su bendrom nacionaliniu pajamų įnašais ir jų mažėjimu. Aš manau, kad e, mums reikia reikalauti parengti detalų veiksmų planą. Ir mes, to mes reikalavome atitinkamos rezoliucijos punktuose. Junkerio paketas, investicijų paketas čia atlieka labai svarbu vaidmenį. 25 e, punkte e, mes apie tai, apie tai yra parašyta, mes matome, kad 430 milijonų eurų buvo pervesta e, bankams iš regionės plėtros fondo, tačiau per kitos keletą metų nei vieno, e, realiai tos lėšos nepasiekė nei vieno suinteresuoto subjekto. Taigi tos lėšos nebuvo realiai išmokėtos. Kalbant apie finansinės pataisas, manome, jo komisija atlieka gerą darbą, tačiau klausimas. E, kokiems konkretiems metams reikia priskirti tas finansinės pataisas yra didelis klausimas, nes mes matome, jog yra labai atsiliekama dėl e, grozdiškų procedūrų, ypač žemės ūkio srityje. Taigi čia aš taip pat išvelgiu problemą. Taip pat e, svarstume klausimą, valstyb, kurios valstybės narės remiantis audito rūmų dokumentais e, nuo 2007 iki 2013 metų E, ypatingai daug problemų kelia, kalbant apie žemės ūkio ir kaimo plėtros fondus. Taip pat interesų konflikto klausimas buvo paminėtas 40-ame punkte ir taip pat 26-ame, 126-ame punkte. Taip pat yra iškeliamas klausimas susijęs su žemės ūkio politika, tai yra nepakankamas duomenų patikimumas ir kaip tai, kokią tai daro įtaką konkrečiais atvejais Tas pats pasisakytina ir apie 7,5 procentų e, ūkio plėtros ir 7,9 procentų kaimo plėtros e, e, klaidų lygį. Taip pat man kyla klausimas, kaip yra su fondus, kuris, kurio lėšos yra skiliamos ir Graikijai, kaip tos lėšos panaudojamas, tam jūs matysite šitas 18 punkte. Taip pat e, nagrinėjau klausimą susijusi su jaunimo nedarbu. Taip pat e, Romų klausimas iškeltas dviejose pastraipose, nes manau, kad šios temos yra labai svarbios ES ir neturėtume jų nutilėti. 130 ir 131 punktuose matote šias temas. Yra labai gaila, kad e, nėra patikimų duomenų apie čia panaudojamas lėšas, mes negalime žinoti, kiek e, konkrečiai lėšų buvo panaudota Romų, pavyzdžiui, integracijai jų e, kilmės šalyse ir panašiai. Kalbant apie mokslinius tyrimus, ponia komisijos narė, manau, kad yra tikrai apgail, tikrai um, ne pati praščiausia situacija, tačiau mes turime tam tikrų uh, abejonių dėl lėšų panaudojimo tikslingumo. Išorinė pagalba. Bendroji EFKO generalinio direktorato išlyga nėra e, mūsų manimų tinkama. E, Man didesnis, didesnis susirūpinimą kelia tai, ką atliko e, gen, plėtros generalinis direktoratas, tai yra e, išmokėti 100 procentų sumos kaip iš, kaip iš ankstinio finansavimo sumą ir po to atlikti lėšų susigražinimą, siekiant sudaryti įspūdį, kad e, e, ta, tarsi yra naudojamas, vartojama, vartojama įprastinė lėšų, lėšų susigražinimo savoka, tačiau nėra pakankama kontrolė e, tų lėšų susigražinimo ir e, prieš tai įvykdyto lėšų panaudojimo kontrolė vykdoma. Taigi, aš e, komentuoju šį klausimą. Dėl Ukrainos 100. 161-164 punktuose e, yra svarstomi e, lėšų paramos Ukrainai klausimai. Taip pat mes e, taip pat turėtume pasvarstyti kaip ateityje e, galvoti apie, kaip ateityje reikėtų e, tinkamiau naudoti paramos lėšas skirtingoms valstybėms, trečiosioms valstybėms. Čia ypač probleminis atvejis yra Gana. Noriu atkreipti dėmesį, kad ES yra sudariusi du skirtingus sąrašus E, kuri, pagal kuriuos yra teikiama parama Ganai. Tiek Junktinė karalystė, tiek ir Pasaulio bankas žinojo apie sukčiavimo atvejus, e, teikiant skirtingus duomenys, falsifikuotus duomenys iš tam tikrų duomenų bazių ir vis dėlto apie tai ES nebuvo informuota. Aš manau, kad reikia įvertinti tuos veiksmus. 60 punktas organizacija AMG International Management Group. Tai yra organizacija, privati organizacija neturinti jokio teisinio statuso. E, ir e, ji per keltą metų gavo 34 milijonus eurų. Tai reikia taip pat įvertinti ir šį atvejį. Taip pat e, Olafo ir e, e, stebėsinos komiteto funkcijų įvertinimas čia yra atliekamas. Taip pat administracinės išlaidos yra analizuojamos keletą, keletoje punktų. Ir taip pat tinkamo e, personalo reglamento taikymo klausimai ir finansinių kompensacijų, taip pat e, atrankos procedūrų, išlaidų klausimai. Taip pat amžinasis klausimas, e, tai yra vertinimo ataskaitos 318 straipsnio klausimas, mums reikia įvertinti tai, kas buvo pasiekta e, naudojant Europos piliečių pinigus, pavyzdžiui, vertinant Europą 2020 strategijos įgyvendinimą. Ir manau, kad nepakanka vien tik tai e, e, žiūrėti į kažkokius rodiklius, reikia labai konkrečiai apibriežti, kaip tie rodikliai yra taikomi siekiant konkrečių tikslų Mes manome, kad e, ūkio augimo, užimtumo skatinimo e, klausimais mums reikėtų ypatingai didelį dėmesį skirti e, rodikliams. Tiek norėjau pasakyti, trumpai peržvelgti savo pranešimą ir dėkoju, kad išklausėte manęs ir aišku, jeigu norite ką nors, ką nors pakomentuoti, tuomet mielai prašom ir galbūt komisijos narys norėtų tarti žodį. Dear Chairwoman and... Uh... Gerbiama pirmininkė ir pranešėja, ponia Gresel, gerbiam, gerbiami komiteto nariai, auditorumų nariai. Kaip žinote, šiandien aš atstovauju komisijai e, vicepirmininkės Georgievos vardu, bet čia buvau ir sausio mėnesį ir klausimų metu Jūs jau turėjote galimybę aptarti iššūkius ir svarbiausius klausimus, kuriuos išryškino auditorumai savo metinėje ataskaitoje, taip pat specialioje ataskaitoje. Biudžeto vykdymo e, patvirtinimo procedūra yra labai sudėtinga, išsami, tai yra e, atskaitomybės e, procedūra ir mes labai rimtai tai vertiname. 4,7 procentai išlieka klaidų lygis, tačiau komisija ir toliau dirbs prie kontrolės sistemų supaprastinimo ir, ir veiklos rezultatų gerinimo. Po pirmųjų, pirmosios analizės rezultato komisija mano, kad biudžeto vykdymo patvirtinimo ataskaitos projektas yra subalansuotas ir konstruktyvus. Yra šiek tiek silpnų vietų, kurias nustatė auditorumai ir yra prašoma imtis veiksmų siekiant pagerinti dabartinę finansų valdymo sistemą. Mes džiaugiamės šio komiteto indėliu ir įvertinimu, kaip komisija prisidėjo prie mm, biudžeto įvykdymo e, už taikant korekcinės priemonės. Labai daug rekomendacijų pateikta rezoliucijoje. Komisija yra įsipareigojusi įgyvendinti tas rekomendacijas, kad būtų galima veiksmingai spręsti nustatytas problemas. Kaip ir praeityje yra parengtas laiškas ir netrukus jūs įgausite, ten bus paaiškinta komisijos pozicija dėl daugelių jūsų iškeltų klausimų. Vicepirmininkė Georgieva lankysis kitame šio komiteto posėdėje 23 ir 24 kovo ir jinai išsameu um, pristatys komisijos poziciją ir atsakys jūsų klausimus. Tačiau leiskite man pakalbėti apie šešias sritis. Tai būtų kaip pirminis komisijos atsakas. Pirma, dėl korekcinių galimybių. Antra, dėl kontrolės sistemų. Trečia, veiklos rezultatų. Ketvirta, norėčiau pakalbėti šiek tiek apie supaprastinimą. Penkta, taip pat norėčiau pakalbėti apie biudžeto drausmę ir galiausiai apie vidaus politikos kryptis, kurias aš geriausiai išmanau. Gerbiama pirmininkė, gerbiami nariai, viena iš svarbiausių, vienas iš svarbiausių klausimų yra korekcinės galimybės ir likutinis klaidų lygis – Ponės Greislį pranešime 119 punkte yra sakoma, jog parlamentas ir komitetas pritarė komisijos veiksmams dėl sustabdymo ir mokėjimų nutraukimo. Ataskaitos projekte yra pateikta politika dėl sustabdymo ir nutraukimo mokėjimo ir komisija ir toliau tęs e, šios politikos vykdymą, tuomet, kai nustatys silpnas vietas valdymo ir kontrolės sistemose. Pavyzdžiui, sanglaudos srityje komisija pradėjo 265 naujas įsikišimo e, bylas, tai apima maždaug 5 milijardus eurų. Taip pat komisija pakoregavo arba susigražino 3,5 milijardus eurų ir per pastaruosius penkerius metus finansinių korekcijų suma siekia 2,2 procentus visų mokėjimų. Jeigu jūs manote, kad korekcijų mastas ir susigražintų lėšų lygis per metus, jeigu pažvelgtume į tas lėšas, tai galėtumėt pamatyti, kad sistemos korekciniai pajėgumai užtikrina, kad didžioji dalis metinių klaidų lygių, kurį nustatė auditorumai, e, bus pataisytos ateinančiais metais. Komisija ketina pagerinti ataskaitų teikimą ir įvertinti e, likutinį e, klaidų lygį. Antras punktas tai sistemų kontrolė, kontrolės sistemų stiprinimas. Ataskaitos projekte yra prašoma iš komisijos, kad jinai sustiprintų esamas sistemas, ypač pasidalėmasias sistemas susijusias su pasidalimuoju valdymu. Komisija vis labiau bendradarbiauja su nacionalinėmis institucijoms, teikia mokymus ir nustato tinkamas paskatas, kad būtų atliekamos korekcijos. Jūs teisingai pabrėžėte pareigą bendradarbiauti ir poreikį teikti tikslius duomenys iš valstybių narių pusės. Komisija vykdo specialias sistemas, teminius auditus, siekdama patikrinti valdymo ir kontrolės sistemas, kaip jas įgyventina valstybės narės. Komisija taip pat atsižvelgs ir į parlamento rekomendacijas ir padidins atsitiknė tvarka skiriamų auditų skaičių – vertins valstybė narių pateiktus duomenis metiniuose kontrolės ataskaitose. Komisija turi rimtų abejonių. Jeigu komisija iškils abejonių dėl ataskaitote patiktą klaidų lygį, tuomet jinai e, atliks auditus ir vertins programas, kurias vykdo nacionalinės institucijos. Šiame kontekste komisija e, remsis parlamento rekomendacijomis vertinti valstybių narių patiktą informaciją apie klaidų lygį, jeigu išsiskirtų tas vertinimas, jeigu jisai nesutaptų komisijos ir valstybių narių. Dabar pereisiu prie veiklos rezultatų punkto. Mes vis labiau dėmesio teikiame veiklos rezultatams. Jūs taip pat tai kalbate savo pranešime, jog būtina įvesti ir sukurti naują veiklos rezultatų siekimo kultūrą. Papildoma vertė ES įsikišimo matosi vis labiau, jinai vis svarbesnė. Ir veiklos rezultatų priemonės įrankiai turėtų kur, būti kuriami ir toliau. Tai yra svarbus klausimas komisijos darbo tvarkėje. Tuomet, kai trūksta finansų ir žmogiškųjų išteklių Turime gauti kuo geresnių rezultatų iš kiekvieno išleisto euro. Ir tai yra ne tik komisijos prioritetas, bet ir nacionalinių institucijų, kurios administruo, administruoja maždaug 8 procentus ES lėšų. 80 procentų ES lėšų. E, ponas Junkeris taip pat skatina siekti konkrečių rezultatų dėl politikos prioritetų, kurie yra nustatyti politikos gairėse ir darbo atvarkėje dėl darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir demokratinių pokyčių. Naujoji, naujos sudėties komisija yra pasišventusi toliau gerinti komisijos e, veiklos rezultatus siekiant geresnių veiklos rezultatų, e, kontrolės, stebėsenos e, programų vykdymo ir tinkamai teikti ataskaitas apie pasiektus rezultatus. Svarbiausias dalykas dėl valdymo, stebėsenos ir veiklos rezultatų jau yra didžioji dauguma tų, tų priemonių nustatytų komisijoje. Visų pirma, tai yra metinis egzantė tikslų nustatymas komisijos tarnybose, valdymo planai ir nuseklios ekspost ataskaitos metinėse ataskaitose. Ir tai, ką mes vadiname E, tai, kas yra 318 sudarties straipsnėje. Tai yra labai svarbus dalykai kartu su programų e, ataskaitomis. Ir mes ir toliau tęsime šį darbą ir reguliariai teiksime ataskaitas. Dabar norėčiau peržvelgti supaprastinimo klausimą, kurį aš paminėjau anksčiau. Tai labai svarbus dalykas mums visiems dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Supaprastintos sąnaudos leidžia sumažinti administracinę naštą viešai administracijai ir naudos gavėjams. Pavyzdžiui, kontrolę lengviau vykdyti ir projektus įgyvendyti yra lengviau, kai yra naudojamos supaprastintos sąnaudų e, galimybės Tokiu būdu galima pagerinti rezultatus, nes mūsų tikslas yra, kad mūsų veikla turi būti orientuota į rezultatus. Taip pat svarbu griežtinti biudžeto drausmę, biudžeto ir nuosavųjų išteklių. Mokėjimų trūkumas 2014 pabaigoje tikrai buvo rimta problema ir biudžeto institucijos turėtų atlikti e, neįgyvendintų įsipareigojimų e, kontrolę. Visos komisijos tarnybos turi dirbti kartu, siekiant gerinti vertinimus dėl mokėjimų poreikių, tinkamai vertinant e, įgyvendinimo tendencijas ir nustatyti e, vidutinio laikotarpio ir ilgo laikotarpio E, pinigų srautų e, valdymą. Tai yra e, svarbu užtikrinant įsipareigojimų gyvendinimą šiame kontekste. Praėjusiu metu pabaigoje vyko diskusijos dėl GNI, dėl BNI, dėl ir peržiūro BNI NP yra svarbi statistiniams procesams. Statistika, kuri naudojama dabar, yra geriausia, kokia buvo iki šiol. Statistikoje atsispindi investicijų rezultatai, komisijos investicijų rezultatai, e, gerinant valstybių narių statistinius duomenis. Dabar norėčiau pabaigai trumpai pakalbėti apie vidaus politikos kryptis. Ir tai yra susijęs su mano veiklos rytimi. Ataskaitoje mes matome, kad jūs sveikinate komisiją su septintosios mokslinio tyrimų programos įgyvendinimu ir tai, kad e, komisija įgyvendina daugiau nei 500 auditų. Taip pat audito rūmai mm, pateikė rekomendacijas ir pastabas dėl komisijos vidaus politikos. Tie klausimai yra ganėtinai sudėtingi ir komisija stengiasi išvengti panašių problemų trumpuoju laikotarpiu. Supaprastintų sąnaudų galimybės jų naudojimas yra labai svarbus, mažinant klaidų lygį ir šiai išlaidų daliai. E, man labai manu išgirs, išgirsti e, pozityvų vertinimą ir aš norėčiau padėkoti už tokį mūsų darbo pripažinimą. Ponios ir ponai, aš tikiuosi, kad ta pirmoji komisijos reakcija jums bus naudinga, tai leis užbaigti biudžeto vykdymo patvirtinimo ataskaitą, pranešimą. Mes palaikysime glaudžius ryšius su pranešėja ir su biudžeto kontrolės komiteto nariais. Ačiū. Ačiū komisijos nariui. Norėčiau steigti žodį ir ponui Lazarov, auditorumų atstovui. Nebent jūs nenorite pasisakyti. Gerai, tuomet žodžio prašo kolega Panjo. Ačiū pirmininkė. Kaip jūs nurodėte savo pranešime, paminėjote Olafo ataskaitą, kuri buvo viešai paskelbta prieš kelias savaitės ir ta ataskaita leido pirštų tiesiog nurodyti uh, pažeidimus ES lėšų panaudojimo srityje. Aš kelias pastabas norėčiau pateikti šią temą. Pirmiausia, aš pritariu jūsų pasiūlymui, kur sakoma, kad Olaf turėjo pareikalauti lėšų susigražinimo. Mes nežinome, kodėl tai nebuvo padaryta, Bet aš pritariu jūsų pozicijai šią temą. Antra pastaba, kodėl e, ta ataskaita Olafo tik šiais metais buvo viešai paskelbta? Manau, kad reikėtų pareikalauti, kad būtų visa ataskaita viešai paskelbta, nes dalis dar išliko konfidenciali, nepaskelbta. Ten kalbama apie e, svarbius klausimus, apie skaidrumą. Mes turime reikalauti skaidrumo. Ir trečia, paskutinė pastaba Dėl žmogiškųjų išteklių, dėl konfliktų mm, Saharos e, regione, į pietus nuo Saharos esančiose valstybėse. Manau, kad reikėtų e, jog leisti e, Maroko karalystė priimti autonomišką poziciją šio klausimu. Štai tokias pastabas aš norėjau pasakyti dėl jūsų pranešimų. Ir galbūt e, norėčiau palinkėti komisijai sėkmės ateinančiais metais šioje srityje. Dėkoju, kadangi daugiau niekas nenori pasisakyti, aš norėčiau. Ne, kolega savo man dar nori pasisakyti. Thank you, Chair. Just very... Dėkoju, pirminkė, labai trumpai. Aš irgi norėčiau Jums padėkoti už pranešimo projektą ir pasakyti, kad apskritai Labai pritariu bendrajam jūsų požiūriui. Ir e, iš esmės tai reiškia, kad e, pernelyg daug kritikos nebūna. Jeigu pažiūrėsime į 36 ir 39 punktus, tai e, yra susijęs su man anksčiau keletą kartų minėtais dalykais. E, kreipdamasis į e, tarybos atstovą Latvijos ministrą, aš jau sakiau, kad mes turime toliau dirbti saugodami ES finansinius interesus, bet to negalėsime padaryti, jeigu neanalizuosime tikrų duomenų. Ir kol mes kalbame apie įvardyjimą ir sugėdyjimą, mes iš esmės klaidiname. Nesame čia tam, kad įvardintume ir gėdintume, bet esame tam, kad užtikrintume tarpusavio pasitikėjimą. Tam, kad pasimokytume vieni iš kitų, ir pasirūpintume mūsų e, mokesčių mokėtojų interesais. Taigi, punktai nuo 36 iki 39, taip pat 51 šia prasme yra labai svarbus. Dėkoju. Pristatant šį pranešimą norėjau pasakyti, kad pirmiausia norėjosi uh, įvertinti komisijos teiktą informaciją, pažiūrėjau, žemės ūkio srityje, kurią aš visiškai pritariu, struktūrinių fondų atveju, mums e, komisija norėjo pasinaudoti turimą informaciją ir ją pateikti mums, e, e, kadangi tai turėjo būti platesnio masto šaltinis negu vien tik tai metinės ataskaitos. Taigi tie duomenys turi būti skelbiami viešai. Dėkoju už tai komisijos nariui. Aš manau, kad komisija neturi jokio pagrindo skūstis, galėjo būti daug blogiau. Pavyzdžiui, e, mes galėjome padiskutuoti apie generalinius direktorius, kurie blogiausiai atliko savo pareigas, tačiau man ta mintis nekilo rengiant pranešimą. Na, bet manau, kad yra svarbu prisiminti, kad ES susideda, susideda iš valstybių narių. Ir jos turi mums padėti e, spręsti tas problemas, jas, e, tos dalykus tobulinti. Nors man didelių vilčių nekyla, ypač velgianti paskutinį, e, paskutinę auditorumų ataskaitą. Tad aš manau, kad mes turėtume toliau plėtoti savo bendrą darbą ateityje, bendradarbiauti. Ir Aš, aišku, nenoriu smulkintis ir e, savo teksto koreguoti, keistama po kažkokią nedidelę detalę, gavusi kokią nors papildomą informaciją iš komisijos. Tačiau reikia pasakyti, kad e, vis dėlto yra e, duomenų, mes, kurie susiję su gražinamomis sumomis ir tie duomenys yra ypatingai klaidingi ir tai yra jau simptomatiška daugybę metų. Ir paprastai tai, tai buvo kaip taisyklė e, permokos, kurios jokių būdų neturėjo būti vykdomos. E, Ir, e, biudžet, ir dabar aš matau, kad e, tos, tie neteisėtai vykdyti finansavimai yra e, dangstomi labai kūrybingai, interpretuojant finansinį reglamentą. Tai man tiesiog netgi jokinga. Aš su komisijos nariu Han apie tai diskutavau praeitą savaitę. Dėl Tinduf aš norėčiau taip pat pakomentuoti, ponen jo paraît il que c'est une question euh, énorme avec polisario et ce que j'ai appris grâce au rapport de l'olaf que je regrette qu'on n'a pas eu tai yra labai sudėtingas klausimas susijęs su polisario frontu ir e, žiūrint į olafo ataskaitą Aš nemanau, kad mes galėtume tam pritarti. Dėl to mes toliau diskutuojame su komisijos nare Georgieva Ir mes toliau skirsime lėšas 10 milijonų eurų. Jis mums daug ką paaiškino, tačiau nėra iki galo aišku, ar viskas tai, kas yra paaiškinta, išdėstyta Olafo ataskaito, ar mes turėsime toliau tą veiklą tęsti. Aš nesu nei už, nei, nei prieš, nelabai ką suprantu tame konflikte. Tačiau blogai, kad ES turėtų e, versti pabėgėlius mokėti už humanitarinę pagalbą. Tai yra visiškas skandalas. Taip, ne, taip negalima. Ir man tikrai labai sunku matyti, kad tai, kuo mes tikėjome, kad mes darome gerai iš geros valios, kad visa tai yra mm, iškreiptai pateikiama ir daromi pažeidimai. Reikėtų daugiau informacijos gauti. Na, kadangi mes visi draugė čia taip e, draugingai sėdime ir matau DEFCO generalinio direktorato atstovą, norėčiau sužinoti, kokiu ataskai, iš Olafo ataskaitos duomenų yra apie AMG. Komisija 34 milijonais eurų finansavo privatų asmenį, jūs žinote. E, Europos sąjungos net universitetai turi į, į, į, įrodyti savo teisinį statusą ir įrodyti, kad jie egzistuoja. O čia mes turime organizaciją, kurios net negalime pavadinti organizacija, tai yra kažkoks dalykas, tai yra privatus asmo, kuris gavo neteisėtai milijonus eurų. Aš e, be abejo nemanau, kad jūs e, gilinatės į tokias smulkmenas, tačiau vis dėlto norėčiau žinoti, kaipgi bus elgiamasi šiuo atveju. Mes tikrai nepraleisime pro pirštus šio, e, šios problemos, šio konkretaus atveju. Ačiū, ponė Kreslė, jūs, kaip visada, išskyrėte patį svarbiausią momentą. Šiuo metu galiu Jums pasitikyti tik tiek, kad e, mes sužinoję, kad Olaf e, atlieka tyrimą, ėmėsi priemonių, mes su AMG nebesudarėme jokių naujų sutarčių pagal pasidalėmojo valdymo principą. Ir dabar jau turime Olafo ataskaitą. Aš aišku, dar negaliu jums atskleisti jos turinio, tačiau mes ją, jį analizuojame. Ir e, visi mokėjimai buvo vykdomi centralizuotai ir visi e, veiksmai susiję su pasidalyjimu jau valdymu dabar yra išaldyti iki to momento, kai mes viską įvertinsime. Ir tuomet, žinome, pateiksime savo pasiūlymus, kaip ketiname elgtis rendamėsi Olafo ataskaitą. Tačiau noriu pažymėti, kad žinoma, jūs visiškai teisi, sakydama, jog abejotina AMG teisinė e, prigimtis, tačiau šiuo metu nėra jokių ženklų, kad tos, tos lėšos, e, tos organizacijos buvo panaudotos neteisingai, netikslingai ar ne pagal paskirtį. Žinoma, mes nenorime numoti ranką į šią problemą, tačiau noriu pas, pažymėti, kad nėra jokių duomenų apie e, tų lėšų, išmokėtų lėšų panaudojimą ne pagal paskirti. E, dabar yra atliekamas tyrimas ir yra abejonių dėl, kaip jau minėta, šios organizacijos teisinio statuso. Taigi apie tai ir vyksta tyrimas. Pirmininkė, ir kiekgi dar trūkstas tyrimas? Ir taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad IMG turėjo užduoti e, atlikti finansinius mokėjimus e, Palestinos autonominiai administracijai ir mes turime ataskaitą, auditorumo ataskaitą apie tai ir nežinau, ar tai buvo 20 ar 50 tūkstančių žmonių, kuriems buvo išmokėti pinigai, be kita ko ir žmonėms dirbantiems Hamaso teritorijoje, kurie visai neėjo į darbą ir Europos audito rūmai, rūmai galėjo e, susitikti ir atlikti tyrimą ir susitikti ir kalbėtis tik tai su dalimi tų žmonių, kadangi kita dalis jų dirba okupuotose teritorijose. Tad kai matome kokiuose srityse AMG ir e, regionuose AMG dirbo, e, tuomet turėtų įsijungti alarmo signalas. Aš darysiu viską, kad kiekviena iš tų e, sutarčių su AMG būtų išanalizuota tikrai išsamei. Kol kas man nėra, nesudaro įspūdis, kad komisija nuosekliai atlieka tą darbą. Uh, Ir man atrodo, kad komisija kai kurios, kai kurios sutarčių apskritai net nematė, ne, jas nesigilino. Ir kaip ir Pegasus atveju, AMG naudojusi kompiuteriu kažkokiame viešbučio kambaryje ir po tokio darbo jai buvo išmokėti, išmokėtos milžiniškos sumos. Taigi mes norėtumėme, kad jūs atliktumėte labai išsamų tyrimą ir mums pateiktumėte labai išsame medžiagą, storą knygą apie tai, ką konkrečiai e, e, veikė AMG ir kaip viskas vyko ir kas, e, kokios buvo padarytos išvados. Vis dėlto Žinoma, žinome, kad ten e, e, komisijos generalinis direktoratas atsakingas už šį klausimą, galbūt buvo pernelik apkrautas darbu ir panašiai, tačiau vis dėlto tam pateisinimo nėra. Ir aš norėčiau, kad būtų mums pateiktas atsakymas į tai, kas gyvyksta. Na, manau, kad šiuo momentu dėje negaliu jums nieko daugiau pasakyti, daugiau negu ką pasakė komisijos narys Pybalks praėjusiais metais šiuose rūmose. Tačiau aš, žinoma, e, atsižvelgsiu į tai, kad jums reikia išsamios mūsų ataskaitos apie tai. Tačiau, kaip sakiau, mes dabar vertiname Olafo ataskaitą, o kalbant apie tai, ką jūs minėjote dėl e, mokėjimų e, atliktų IMG, IMG neįvertinimą, turiu pasakyti, kad mes visuomet atliekame be jokių išlygų ir išimčių tokius, tokius patikrinimus. Ir jūs puikiai žinote, kad IMG e, veikia ypač sudėtingose situacijose ir e, kuo sudėtingesnė ta situacija, kurioje mes dirbame, tuo didesnė ir rizika, kad e, kažkokie procesai vyks ne taip, kaip paprastai jie vyksta, ypač kai turime kažkokių reikalų su, su partnerėmis, šalimis partnerėmis. Tad aš norėčiau paprašyti jūsų atsižvelgti į tai, kad mes dar turime turėti pakankamai laiko įvertinti Olafo ataskaitą ir padaryti savo išvaidą, išvadas. Pirmininkė, dėkoju, niekas nenori daugiau kalbėti, baigiame šį darbo atvarkės punktą svarstyti. Pone komisijos nariai, jūs norite dar pasisakyti, prašau. Thank you very much, Mrs. Gressler. Dėkuoju, ponė Gressler. Visų pirma, tikrai noriu Jums padėkoti už Jūsų mintį susijusią su įvardyjimu ir sugėdėjimu. Mums, e, kaip europiečiams, Europos komisijoje yra labai svarbu suvokti, kad visų pirma mes turime įvardinti problemas, pradėti veikti ir pateikti ataskaitas apie savo veiklą. Tai yra esmingai svarbu ir mes jūsų pareiškimui visiškai pritarėme. Taip pat e, pritarėme ir tam, kad problemas dažnai būna apibūdinimas ne vien juodai ar baltai, yra ir kitokių situacijų. Tačiau norėčiau dabar uh, suteikti žodį, kad jūs teiktumėte žodį ponui Danielsui uh, apie uh, ataskaitas ir apie metinės deklaracijas. Prašau, generalinį direktorių, žodis jums. Dėkoju. Aš e, suprantu, kad su komisijos nariu Han e, šį klausimą jau aptarinėjote, tad man čia ilgai kalbėti neteks, e, juo labiau, kad jūsų pranešimas dar tik tai rengiamas. Jūsų pranešime kai kalbama apie sąskaitų patvirtinimą iš ankstinio finansavimo atvejais, turime pasakyti, kad vieną formalią procedūrą mes pradėjome šioje srityje ir tai yra susiję su e, valstybių kandidačių ir plėtros procesu. Būtent tada mes susisiekėme su e, naudos gavėju, kad e, patikrintume sandorių teisėtumą ir tvarkingumą. E, iš ankstinio finansavimo atvejais mes taip pat atsižvelgiame į audito rūmų pranešimą atsižvelgėme į ten iškeltus trūkumus ir dabar ateityje jau nebegalės būti iš ankstinio finansavimo sąskaitų patvirtinimo, išskyrus tuos atvejus, kai sutartis yra užbaigiama. Visais kitais atvejais bus remiamasi sąskaitų e, uždarimų e, sąnaudų pagrindų. E, dirbdami ateityje mes norėsime su jumis dėl šito proceso dar toliau pasiaiškinti. Dėkuoju. Aš jau supratau, kad jūs du procesus susijusius su biudžeto uh, valdymo sujungėte į vieną, aš tą supratau, tačiau ne tą turėjau omeny, kai jūs kreipiausi. Mm, aš norėčiau dar suteikti žodį auditorumų atstovui. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos auditorumų vardu norėčiau padėkoti Jums už tai, kad paminėjote mūsų mirusį kolegą. O kai balandžio mėnesį keisimės nuomonėmis apie 2014 metų ataskaitą, galėsime plačiau aptarti jūsų keltus klausimus. Mums atrodo, kad e, rezoliucijos dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo yra labai svarbi priemonė. Mums tobulinant savo darbą. Na ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, e, keičiantis nuomonėmis dėl ketvirtojo darbo tvarkės punkto buvo paminėtas nacionalinių deklaracijų klausimas. Auditor rūmai galvoja, kad tokios nacionalinės deklaracijos, kokios yra dabar, ne, nėra labai naudingos mums vykdant pareigas, kurios kyla iš sutarčių. Dėkoju šį sukonkretinimą. Iš tiesų buvo galima dar padaryti tam tikrų pastabų praėjusio darbo tvarkės punkto atžvilgių, tačiau mes to nepadarėme. Baigėme šį punktą svarstyti ir dabar periname prie šeštojo darbo tvarkės punkto. Martina, e, tu atsakinga už šį klausimą, tai yra biudžeto įvykdymo patvirtinimas dėl Europos plėtros fondų. All, I'm... Dėkuoju, ponė pirmininkė, visų pirma atsiprašau dėl mano balso. Tikiuosi, kad sugebėsiu užbaigti savo pasisakymą, man balsas tai leis. Pirmininkė prašo padaryti nedidelę pertrauką, kol iš salės išeis e, visi, kurie nori išvykti. Pone komisijos narė, ar jūs dar pasiliksite? Genau, ja. ja. Martina. Okay. Uh, the european development fund uh, represents a very important tool. europos vystymosi fondas yra labai svarbi priemonė finansuojant uh, konkrečius uh, projektus besivystančiose šalyse, tame tarpe ir AKR valstybėse. Tad mums buvo labai svarbu apibriežti tris dalykus. Visų pirma, prioritetų sąrašą. Antra, suformuluoti tai, uh, ko galima pasimokyti iš praeities. Ir trečia, suformuluoti rekomendacijas ateičiai. Kalbant apie prioritetus, visų pirma, turime apibriežti e, vystamąjį bendradarbiavimo strategiją, politinius prioritetus bei ekonominius ir finansinius kriterijus, kurie būtų susiję su finansavimo bendrojo veiksmingumo kriterijais. E, apibrieždami tinkamus finansų instrumentus mes turime atsižvelgti į besivystančiose šalyse egzistuojančią didelę e, finansinę riziką dėl geopolitinių, administracinių ir politinių sąlygų. E, toliau e, mums labai svarbu e, užtikrinti, kad būtų daugiau naudojami novatoriški finansiniai instrumentai. Ir mes pasakome už tai, kad būtų daugiau panaudojama tarptautinio vyst, vystymosi banko pajėgumai. E, mes taip pat e, rekomenduojame, kad ilgesnėje e, perspektyvoje vystymosi fondą įtraukti į bendrai ES biudžetą. Toliau mes rekomenduojame ieškoti veiksmingesnių bendradarbiavimo formų su tarptautinėmis e, organizacijomis, ypač tomis, kurios e, yra susijusios su tarptautiniu valiutos fondu ir pasaulio bankų bei jungtinių tautų šeima. E, taip pat žiūrint į praeities veiklą ir kai kalbama apie audito, stebėsenos ir kontrolės sistemą, tame tarpe ex ante kontrolę, yra labai daug ko pasimokyti, užtikrinant sandorių e, teisėtumą ir tvarkingumą ir e, atitinkamų taisomųjų planų sudarimą. E, čia reikėtų daugiau dėmesio skirti stebėsinos ir priežiūros sistemams. E, pranešime toliau mes pateikime e, keletą kitų rekomendacijų ir visų pirma e, rekomenduoju, kad strategija ir prioritetai būtų daug aiškiau apibrėžti ir kad tolesni planai remtųsi būtent šiuo pagrindu, užtikrinant žinoma finansinį skaidrumą. Kita rekomendacija. Mes pritarėme, kad e, e tarp e, fondo veiklos ir e, ilgametės finansinės programos 2014-2020 metams būtų papildomumo santykiai, užtikrinant tarp kitų dalykų teisinį užtikrintumą. E, mes taip pat matome galimybę E, po 2020-ųjų e, aptarti tolimesnės e, šio fondo veiklos perspektyvas. Tai, žinoma, jau bus naujos kadencijos parlamento darbas. Mes taip pat pritarėme šio fondo integravimui į bendrąjį ES biudžetą, tai sustiprintų parlamentinės priežiūros galimybės, ir leistų tinkamai stebėti e, finansavimo įgyvendinimą. Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, e, su kuriais puikiai bendradarbiavome. E, susilaukiau puikaus indėlio iš jų visų, už tai esu labai dėkinga. Kovo penktoji yra terminas pateikti pakeitimus e, ir aš tikrai tikiuosi gero bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais iki tos datos. Ačiū, dėkoju ir už tas pastangas. Ir e, kai mes e, rengiame tokio pabudžio pranešimą apie šį fondą, tuomet, aišku, reikia skirti jam pakankamai deramo dėmesio. Ar yra norinčių pasisakyti šiuo klausimu? Ne? Komisija? Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, leiskite padėkoti pranešėjai ir audito rūmui, rūmams už jų at, pranešimą ir ataskaitą atitinkamai. Uh, kadangi jų šie dokumentai labai svarbus ir tikrai gerai mums e, yra labai naudingi ir jais gali būti grindžiamos ir tarybos e, rekomendacijos. Manau, kad mes visi galime sutikti su tuo, kad mums reikia iškių strategijų ir prioritetų Europos e, plėtros fondui ir jas mes rengiame jau ne vienerius metus ir turime remtis tam tikrų teisinių pagrindų E, kuriuo remdamėsi, e, pavyzdžiui, kotonų susitarime, mūsų e, kaitos darbo atvarkėje ir taip pat naujosios, dokumentas dėl naujosios, naujosios daugiametės finansinės programos. E, yra ieškomi e, tie naujieji prioritetai ir e, kalbant apie bendruosius prioritetus, mes sukūrėme naują parlamento įtraukimo į šį procesą procedūrą ir analogiškai tam, ką mes turėjome ir dėl ko susitarėme dėl biudžeto valdymo. Ir, Taip, kad e, kuriant įvairias strategijas ir vykdant e, tą, tą e, finansinio programavimo kontrolę, mes norime įtraukti parlamentą. Taip pat mes žinome labai suinteresuoti pranešėjos pasiūlymais ir juos atsižvelgiame. Tai yra dėl ankstesnių fondų įgyvendinimo tobulinimo ir toliau esame pasiryžę tęsti šį dialogą ir tuos pasiūlymus įtraukti ateities įgyvendinimo nuostatas. Žinoma, mes suvokiame, kad e, klaidų lygis iki šiol yra pernelyg aukštas, tačiau mes e, dedame visas pastangas, kad jis, būtų, kad jis mažėtų ir mes atliekame savo pačių um, tyrimus ir teikiame ataskaitas ir darome išvadą, kad dar egzistuoja sisteminių klaidų, tam tikrų silpnų vietų, kurias mes tengiamės dabar kažkaip pašalinti. E, pranešėja minėjo klausimą susijusi su mūsų teikiamusimis e, ataskaitomis apie pasiektus rezultatus ir mes e, e, netrukus paskelbsime atitinkamą dokumentą, kuriame, kuriuo įvesime naująją rezultatų vertinimo sistemą ir ateityje tas e, rezultatų, ta rezultatų vertinimo sistema bus nuolatinis mūsų ataskaitų teikimo pagrindas. Mes norėsime ne vien tik tai apie, e, e, nuo šiol remsimės ne vien tik tai savo dedamomis pastangomis, bet ir, bet ir taip pat ir rezultatų vertinimu. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad kalbant apie mm, paramą iš biudžeto e, e, ir tam tikras transakcijas, e, vis dėlto čia klaidų lygis mažėjo, tačiau, žinoma, kalbant apie šią sritį lėšų įvertinimas, tų lėšų tai panaudojimo pas, pagal paskirtį ar jų panaudojimo tikslingumo įvertinimas yra gana sudėtingas. Mums reikia sukurti tokią vertinimo sistemą, kuri padėtų realiai įvertinti lėšų panaudojimą ir tų, e, tų, tų lėšų pagalba e, pasiektų rezultatų veiksmingumą. Taip pat, žinoma, mes atsižvelgsime į tai, kad e, tam tikros paramos gavėjų grupės turi didesnių problemų, kitos mažesnių, pažiūrėjau, kalbant apie nevyriausybinės organizacijas, pilietinės visuomenės organizacijas, mes tengiamės išspręsti tas problemas, tačiau reikia pasakyti, kad vis dėlto pažanga yra daroma ir e, parlamento tikslų, nurodytų tikslų mes stengiamės laikytis. Norime šiame kontekste padėkoti už tokį konstruktyvų tiek pranešėjas, tiek ir auditorumų požiūrį į mūsų darbą. Dėkoju pirmininkė, galbūt jūs galėtumėte šiek tiek pakalbėti apie Ganą, e, nes ji, ši šalis taip pat finansuojama, jai parama teikiama iš būtent šio fondo. Ganos atvejai, žinoma, mums labai gerai žinomas, tačiau Turiu pasakyti, kad nuo 2012 metų dėl visai kitų priežasčių mes nebeteikėme jokios finansinės paramos Ganai iš savo e, fond, šio fondo biudžeto, kadangi Gana nevykdė e, esminių kriterijų, pavyzdžiui, biudžeto stabilumo kriterijos, nepriklausomai nuo pareigūnų e, atlyginimų E, mes e, tos paramos jau nebeteikėme, kaip sakiau, nuo 2012 metų dėl kitų priežasčių. E, reikia pasakyti vis dėlto, kad mūsų tos ta teikiama parama nebuvo tiesiogiai susijusi ir jai tiesiog nežalos nedarė tie tų sukčiavimo atvejai Ganoje. Tačiau vis dėlto manau, kad uh, E, tok, tas, e, ta mūsų teikiama parama ir to, to e, fondo valdymas yra geras pagrindas mums aiškintis tokius atvejus, kada teikiame paramą iš biudžeto kaip mūsų programos, paramos programos dalį, tuomet tokių šalių vyriausybės yra skatinamos ir tiesiog privalo imtis kažkokių veiksmų ir analizuoti įvairius netinkamus atvejus ar sukčiavimo atvejus. Taigi tai yra gera priemonė e, vykdyti tam tikrą kontrolę. Pranešėja, ar norėtų pranešėja dar pasisakyti, ne? Tuomet ponė Šmit. Ačiū. Dar vienas dalykas susijęs su neformaliu dialogu dėl nesamo teisinio pagrindo. Mm, apie tai mes kalbėjome ir svarstydami šį pranešimą, kad būtų puiku, jeigu parlamentas čia taip pat vykdytų savo kontrolę, o nepasitikėtų vien tik tai banko e, vykdomais, e, e, mm, naudojamais kontrolės mechanizmais teikiant paramą. Tačiau man kyla klausimas, ką būtų galima patobulinti šiuo atveju ir ką tokie mechanizmai realiai mums duoda. Ir e, galbūt aš nelabai gerai suprantu, ką reiškia tas neformalus dialogas. Jeigu taip yra, tuomet gal galite man paaiškinti. <clears throat> Naja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir haben ja für die Instrumente im Haus. Nelabai galiu ką pasakyti apie Galiu pasakyti apie tai tik tie, kad mes esame sukūrę naujas taisyklės dėl to neformalaus dialogo biudžeto vykdymo sistem, valdymo sistemoje ir komisija, žinoma, e, tokiu būdu atkreipė dėmesį e, į, į savo jau nemažai laiko teiktus pasiūlymus. Ir e, kadangi parlamentas Europos plėtros fondo teisės pagrindo požiūrių neturi jokių e, galių, e, realių galių. Mes e, galime naudotis kotonų susitarimu, tačiau tas teisinis pagrindas, koks jis egzistuoja, yra toks, kad mes draugės su Europos parlamentu galime dirbti tokiais atvejais, kai komisija atsižvelgia arba neatsižvelgia į tam tikrus parlamento teikiamus pasiūlymus, tačiau remiantis dabartinių teisės pagrindų daugiau mes daryti negalime. Na, aš manau, kad rengiantis e, ir rengiant naują teisinį pagrindą Europos e, plėtros fondo veiklai, manau, mes galėtumėme šią procedūrą dar labiau tobulinti, labiau įtraukdami parlamentą. Žinoma, mes norėtume, kad biudžeto kontrolės procedūroje turėtume daugiau e, galių. Uh, Daugiau niekas nenori kalbėti šią temą. Dėkoju. Keitimų teikimo terminas yra gegužės penktoji. Dabar kitas darbo tvarkės punktas tai yra Europos parlamento biudžeto vykdymo patvirtinimas. Ponas Panjo yra pranešimo autorius. Ačiū pirmkė. Kaip pranešėjas dėl parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo 2013 metais, mano tikslas yra užtikrinti, kad E, viešosios lėšos, kurias gauname iš mokesčių mokėtų, kad jis būtų tinkamai išleidžiamos. E, turint galvoje, kad e, krizės akivaizda mes turime paremti Europos piliečius ir įrodyti, kad mes galime visais lygiais pagerinti, patobulinti mūsų parlamento darbą, kasdienį darbą. Dėl to visas pastangas Europos parlamentas turi skirti E, finansų valdymo kokybei ir teisėtumui gerinti šią sritį. Dėl to savo pranešime aš prašau papildomų pastangų, kurios turėtų būti įdėtos šiuose trise. Pirmoji sritis, kur, man atrodo, būtina pagerinti veiklą, yra kad administracija labai e, greitai ir atvirai gyvendintų e, audito nustatytus trūkumus e, ir rekomendacijas. 30 procentų grinaisiais pinigais, 20 procentų per bankų veiklą mes galėtumėm geriau užtikrinti finansinius sandorius tarp uh, Europos parlamento finansinės e, mokėjimus tarp Europos parlamento ir, ir e, lankytojų. Trečias rytis, kur būtų galima pagerinti. Reikėt, yra konstatuojama, jog personalui daugiau skiriama ir informaciniam biurui parlamento skiriama daugiau lėšų. 7 procentai 2013 metais. Manau, kad video konferencijos turėtų būti labiau naudojamos, o ne išvyks, išvykstamieji po, posėdžiai arba kelionės. Toliau reikėtų pasistiprinti kontrolę e, padėjėjų e, samdymui, tai yra vietos, iš, iš, iš, e, vietos padėjėjai turėtų būti samdomi nuo 0 iki 43 asistentų, kurie samdomi iš vietos, tai yra iš ne, ne iš valstybių narių. Toliau, paritetas. Jeigu 43 padėjai vienam tik tai e, vienam tik tai e, europarlamentarui skiriami, kaip, kaip reikėtų juos, jie, jie, jiems apmokėti už darbą. Penktas pagerimo taškas yra paritetas. Kai kalbama apie administracinius postus parlamente. Moterys sudaro 29 procentus vadovų postų, 33 procentus generalinių direktoratų ir 30 procent, 34 procentus e, dire, e, vadovaujančių postų. Man atrodo, kad e, tas procentas nėra labai didelis. Šešta dalis, šeštas punktas, kur reikėtų uh, stiprinti, tai yra uh, tarp trijų institucijų, čia apie maitinimą kalbant, kiek, yra, kai, kiek kainuoja mm, maitinimo paslaugos tarp trijų institucijų, jos yra gana skirtingos, tai yra restoranų valgyklų veikla mm, tose trijose institucijose. Taip pat reikia priimti susitarimo dėl Dėl e, bendro valdymo Europos namų tarp Europos parlamento ir Europos komisijos turime dalintis išlaidas tarp dviejų institucijų dėl Europos namų valdymo. Tai yra tikrai e, labai gera priemonė, tie namai leidžia popularizuoti Europos e, institucijų veiklą. Ir Antieuropietiškai nusiteikusių žmonių tikrai yra daug, dėl to reikėtų sutarti dėl bendro valdymo tarp Europos parlamento ir komisijos e, tų Europos e, namų. Toliau aštuntas punktas. Reikėtų e, Europos parlamentų, akredituoto Europos parlamento padėjėjų statutą sukurti. Aštuntas punktas, kurį aš šiuo metu kaip tik ir bandau išdėstyti, reikėtų pripažinti mūsų administracijos sėkmingą veiklą ir aš noriu pasidžiaugti, jog yra generalinis sektoratas mokslinių tyrimų Europos parlamente įkurtas, taip pat saugumo e, generalinis direktoratas ir vertėtų pabrėžti, kad parlamento saugumo tarnybų uh, naudojimas leido sutaupyti 2013 e, metais beveik 200 e, milijonų, atsiprašau, 200 e, milijonų eurų. Toliau, Europar TV kanalo išlaidų sumažinimas – Vis daugiau vaizdo įrašų parlamento televizijos yra žiūrima. Iki 400 tūkstančių peržiūrų. Toliau sutarčių sudarimas e, su akredituotais e, europarlamentaro padėjėjais. 20, lyginasi 25 metų gegužės 2014 metų susitarimu. Toliau, pernamo laikotarpio e, priemonė draudimas deputatams samdyti šeimos narius ar sutoktinius. Mes žinome iš praėjusių metų, jog buvo tokių šeimininės rangos atvejų, jeigu taip galima pavadinti, kai šeimos nariai būdavo samdomi. Toliau, sutaupimas, sutaupimas generalinio žodim, vertimo žodžių ir vertimo raštų direktorato. Nemažai yra sutaupyta lėšų e, iki 15 milijonų eurų e, vertimo žodžių tarnybos ir 10 milijonų vertimo raštų. Ir pereita prie darbo nebenaudojant popierinių dokumentų posėdžiuose. Galutinis e, terminas pakeitimams data buvo atidėta iki 5 kovo. 24 kovo numatytas posėdis ir baigiant aš norėčiau padėkoti e, visai administracijai, administracijos nariams, su kuriais aš palaikiau dialogą, auditų metu, klausimų metu, taip pat šešėliniam pranešėjam su kuriais aš susitariau, susitikau. Ir mes dar turėsime susitikimą tarp 5 kovo ir 24 kovo ir galėsime e, patikslinti šio pranešimo išvagas. Ir 24 kovo mūsų komitete numatytas balsavimas dėl šio pranešimo. Ačiū. Dėkoju už pranešimo pristatymą. Dabar žodį suteikiu kolegai savam. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pagirti ir pasveikinti pranešėjus atliktų darbų. Regis angliškai sakoma, kad e, nedideli upeliai galiausiai subėga į upę. Tad šią prasme Būtent taip mums ir reikia elgtis, e, renkant kiekvieną centą ir dedant juos į vieną, į vieną krūvą. E, pranešimas iš tikrųjų yra geras, e, jis labai aiškiai išryškina, kur dar galima sutaupyti, nes visko galbūt sutinku ir gal pateiksiu savo pakeitimų. Ir čia turiu galvoj kad galbūt reikėtų taip pat griežtai pažvelgti ir į kelionės išlaidas, nepaisant nuo to, kas ir kokiam lygyje parlamento administracijos atvejais keliauja, mes žinome, kad kai kalbama apie parlamentarus, tai čia taisyklės gana griežtas, turime labai mm, aiškiai atskaitomybė dėl e, tų kelionės išlaidų ir manyčiau, kad e, tokį principą reikėtų taikyti absoliučiai visiems. Panas Gebrandi. Dėkuoju, panė pirmininkė. Ir aš e, noriu padėkoti pranešėjui už pranešimą. Manau, tai gera pradžia, patvirtinant 2013 metų parlamento biudžeto įvykdymą. Bendra pastaba. Eina pirmieji metai po rinkimų. Nežinau, kokia jūsų patirtis, bet e, kalbant apie savo patirtį Niderlanduose, turiu pasakyti, kad e, buvo labai sunku e, per rinkimų kampaniją užvesti tikrą diskusiją dėl mūsų atliekamo darbo turinio. E, žiniasklaida visų pirma pradeda kalbėti apie tai, kad Europos parlamentas reikalauja didžiulių išlaidų, nėra skaidrumo, didžiulės išmokos ir taip toliau ir taip toliau. Ir jeigu e, pažiūrėsite į eurobarometro duomenis, e, apie tai, ką Europos e, žmonės galvoja apie Europos parlamentą, tai pamatysite, kad didelė jų e, dalis e, toli gražu neteigiamai žiūri į Europos parlamentą. 25 procentai labai neigiamai žiūri į Europos parlamentą, o jeigu užduosime klausimą, kodėl, tai e, atsakymas vis tik susijęs su finansiniais reikalais, kurie vyksta šiame parlamente. E, tai ne vien tik tai susiję su e, rimtu finansų administravimu ir viešųjų pinigų tvarkymu, bet taip pat ir su tuo, kad mes nesugebame užmėgsti rimtos diskusijos būtent dėl to prasto mūsų įvaizdžio. E, žiniasklaidos analizė rodo, kad e, ta pati problema egzistuoja beveik visose valstybėse narėse. Netiek daug kalbama apie tai, ką mes dirbame, kiek apie tai, kaip e, tvarkomi finansai šiame parlamente. Taigi, e, šią prasme, aš remiu kolegos sprendtą pranešimą, tikrai pateiksiu savo pakeitimų, pritariu ir pranešėjo keltiems klausimams ir kitie, kitiems, kurie panašius klausimus kėlė. E, mes kalbėdami apie pereitų metų biudžeto patvirtinimą e, kėlėme klausimą dėl mūsų dienpinigių, bet e, e, labai nuvilė tas darbas, kuris po to buvo atliktas. E, e, sutinku, kad vargu ar verta žiūrėti atgal, o ne į ateitį, bet jeigu pažiūrėsime į tai, kas dabar vyksta biure, kur kalbama apie tai, kad e, mūsų išmokos biurams ir, ir sekretorinės iš, išlaidos turėtų būti dar labiau padidintos, tai tokie pasiūlymai tikrai neprisideda prie mūsų parlamento e, įvaizdžio sustiprinimo. Na ir e, taip pat dėl tų vietos e, patarėjų skaičiaus, padėjėjų skaičiaus Aš žinau, kad e, yra nemažai kolegų, kurie apskritai Briuselėje ar Strasbūrė tokių padėjėjų neturi, remiasi vien padėjėjai savo valstybėse narėse. E, čia tos tendencijos ypatingai paaiškinti negalėčiau, žinau tik tai, kad artėjant rinkimams vietos padėjėjų skaičius dramatiškai augo. Taigi, atižvelgiant visą tai, ką aš pasakiau, aš manau, kad galime parengti daug stipresnį pranešimą, negu kad dabar turime. Dėkoju, aš pradėsiu nuo to, ką pasakė ponas Gerpranti. Aš ne, man, man netrodo, kad man mokama per daug ir aš manau, kad e, aš esu verta tų pinigų ir pasisakau už sekretariato darbuotojų atlygių e, didinimą, nes man reikia asistentų. Jeigu aš jų turiu, tik tada galiu tinkamai dirbti. Ir žinoma, nenoriu ginti tų, kurie kažkaip čia nedirba, bet aš nenoriu atimti galimybių tiems, kurie dirba, iš tų, kurie dirba. Uh, Ir tiems darbuotojams mes turime siūlyti atlygį, kad jie pas mus atvyktų, kad vyktų su mumis, kad čia dirbtų, kitaip būt negali, dėl to norėčiau, kad būtų didinamas sekretariato darbuotojams skirtas e, papildomas lėšas, papildomi priedai. Ir toks, e, toks didinimas iš tiesų bus nes paskutinį kartą didintas, e, didinti atlygiai buvo tik tai 2010 ar 2011 metais. Aš manau, kad kiekvienas um, mėnesinių atlyginimų e, didinimas, kaip įprastinis didinimas, e, visuomet mums kels problemų, tą mes matysime visai netrukus. Dėl to norėčiau pritarti tam, kad uh, Tarp, ehm, mes kaip parlamento nariai tiesiog turėtumėme daugiau galimybių mokėti daugiau savo asistentams. Aš jau 18 metų e, dirbau regioninėme parlamente ir ten mes susidūrėme su labai panašiomis problemomis. Ir žinoma, nieka, nie vienas e, e, žurnalistas, nie vienam žurnalistui nešautų į galvą savo atlygio lyginti su kokiu nors e, valstybės vidutiniu darbuotojų gaunamų atlyginimų. Tačiau tą jie nuolat daro vertindami parlamento narių atlyginimus. Ir aš manau, kad tie kolegos, kurie turi ir kitų pajamų šaltinių, uh, E, jie taip pat, jie, jie galbūt gali savo leisti kažkaip tai pridurti e, savo padėjėjams e, lėšų ir panašiai, tačiau tie, kurie tų galimybių neturi, aš manau, kad reikia kad reikia kreiptis ir, ir siekti, kad būtų didinami tie atlygiai. Ir yra ir naujos biuro taisyklės, kad e, su delegacijomis galima išvykti tik į posėdžius tik, ar į tam tikras keliones, kaip, pažiūrėjau, tą darėme į Haityje, neilgiau kaip trim dienom. Tačiau norėčiau, kad ir pačios, pačios aukščiausio, paties aukščiausio lygio e, darbuotojai ir nariai ir pareigūnai šiuose rūmose laikytųsi šios taisyklės. Taigi visi turi laikytis vienodų taisyklių. Jeigu parlamento narys turi, privalo dabar iš, išvykti neilgiau kaip trim dienom, tai yra visiškai protinga, tačiau manau, kad ta taisyklė turėtų galioti visiems. Manau, kad pono Parnio pranešimui dar, reikia, pranešimui dar reikėtų mm, papildyti, patobulinti, tačiau pagrindas jau yra visai geras, tačiau aš norėčiau, kad e, ne e, nebenusileistume iki tokio lygio, kad paskui e, mm, diskusijos mūsų valstybėse, kad tai pakenktų diskusijoms mūsų valstybėse šiais klausimais mes e, turime remtis tokiu biudžetu, gali, kuris mums padėtų bent, e, bent kiek pasiekti mums, mūsų tikslų, kuriuos mes čia užsibrėžėme ir ties kuriais dirbame. Manau, kad e, e, tinkamai e, gindami tai, ką mes čia darome, e, apginsime savo tuos interesus ir aš manau, kad čia neturime ko slėptis. Ar yra dar kas nori kalbėti? Prašau. Ja, Frau Vorsitzende, ich habe äh, jetzt. Äh Pone pirmininkė, girdėjau tik tai antrą jūsų pasisakymo dalį, labai dėl to apgailestauju. Girdėjau apie delegacijų keliones. Aš manau, kad mums iš tiesų reikia ieškoti kažkokio praktinio sprendimo. Uh, arba jeigu mes, e, mes turime arba leisti keliauti delegacijoms ir tai tam reikia sudaryti tinkamas sąlygas, arba vis dėlto reikia apskritai atsisakyti tų kelionių, nes kelionė kelioniai neligu, ji gali trukti ir 26-38 valandas. Ir e, jeigu delegacija atvyksta ryte, vakare išvyksta, E, netrodo biudžeto kontrolės požiūriu tikslinga siūsti delegacijas į Japoniją, Pietų Koreją ar Naująją Zelandiją. Reikia skurti tokią sistemą, kad delegacijos turėtų laiko joms būtų skiriama pakankamai protingai e, laiko toms kelionėms, reikia atsižvelgti ir į e, laiko zonų skirtumus ir panašiai. Priešingų atveju mūsų komiteto darbas apskritai čia tiesiog apverkčiamas aukštinkojom ir jisai tarsi ne, nebepateisin, mes nebepateisiname to, ką, ko siekiame, tie tikslai išeina už, už bet, kokio, bet kokios saiko proto ribų. Uh, Biudžeto kontrolės komitetas nori protingai naudoti biudžeto lėšas ar, ar apskritai, kad jos būtų protingai naudojamos bet kokių struktūrų, tačiau jeigu yra įvedamos naujos taisyklės, kurios yra ap, e, veda į absurdiškas situacijas, tuomet uh, E, biudžeto lėšos yra taupomos tikrai absurdiškomis priemonėmis ir galų gale esame priversti grįžti prie senųjų e, taisyklių. Reikia neužmiršti tokios rizikos. Tad jeigu jau kokia nors parlamento narių delegacija yra e, siunčiama į kokią nors kelionę, tuomet ji turi turėti galimybę tinkamai atlikti savo parlamentinį darbą E, ir nebūti ne, absurdiškai suvaržyta kažkokiu tai neprimtinu, tikrai neprotingų taisyklių, kaip pavyzdžiui tai buvo Haičio atveju. Ir aš Pastebėjau, kad kartais iš tiesų mūsų komitetui yra primetamos e, naujos idėjos, kurias mes turime patvirtinti, tačiau jos dažnai būna absurdiškos ir mes neturėtume joms pasiduoti. Pirmininkė, turiu pasižymėti, kad e, e, biuras pats vienašališkai priėmė tokį sprendimą. Tad ką aš galiu pridėti tik tai nuo savęs, yra tai, jog jeigu jau yra įvedama tokia nelabai protinga taisyklė, jos turėtų laikytis tada visi. Jeigu generalinis sekretorius išvyksta į Vašingtoną, kaip tai jau nekarta yra buvę, tuomet manau, kad ir jisai turėtų laikytis tokios taisyklės. Taigi tų taisyklių turi laikytis ir tie, kurie jas priima. Dėkoju kolegos už pasisakymus, už tai, kad įvertinote to darbo kokybę, kurį aš jau beveik e, baigiu dėl biudžeto vykdymo e, patvirtimo 2013 metais. Aš tengiausi šiame pranešime kalbėti tik apie esmę, tai kas vyko 2013 metais, nors žinoma yra daug temų, kurios yra nuolatinės, kurios yra svarbios ir 2014 metais, taip pat ir 2015 metais. Pavyzdžiui, kelionių išlaidos, apie kurias kalbėjo kolegos, kolega savo mana, e, buvo pasakyta, kad mes, Europos parlamentarai, turime viską pagrysti, visas išlaidas. Ir tuo pat metu reikia, e, kad visi suprastų tas išlaidas ir yra siūlomas pakeitimas E, pagal kurį reikėtų atkreipti visų dėmesį, kad visi galėtų laikytis tos pačios logikos įvertina tas išlaidas. Taip pat kitas delegatas paminėjo labai svarbų politinį klausimą. Kaip tarp rinkimų 14 ir 19 metų rinkimų, kaip mes galėsime pagerinti tą įvaizdį Europos ir Europos parlamento. Mes turime pažymėti, kad tarp 2009 ir 2014 metų tikrai labai padaugėjo euroskeptikų. Galbūt tai yra iš dalies susiję su neigiamu įvaizdžiu, kad Europos parlamentas labai daug išleidžia lėšų, bet būtina visiems pademonstruoti, kad neįmanoma Europai išbristi iš, iš krizės, jeigu nebus įmamas reikiamų taupimo priemonių. Ir mano prašyme aiškiai yra sakoma, jog reikia nuolatos gerinti veiklą, funkcionavimą, ir mes turėtumėm būti pavyzdžių kitiems, kaip mes vykdome savo veiklą. Taip pat buvo kalbama apie vietos padėjėjų samdymą ir jūs pati pirmininkė savo pasimokė pasakė, būtų, jau būtų nenormalu, kad parlamentaras neturėtų iš viso padėjėjų, tai būtų nenormalu. Turi būti akredituoti Mm, padėjėjai. Ir turi būti tinkamai pagrystas padėjėjų samdymas. Mes kaip teisės aktų leidėjai turime naudotis padėjėjų pagalba, turi būti priimami reikiami sprendimai. Jeigu nuo 0 43 padėjėjų E, kai kuriems vietos e, deputatams. Ir 2013 metais būdavo, buvo garantuojamas įdarbinimas e, tokių padėjėjų ir parlamentarų. Bet toks eksponentinis didėjimas padėjėjų tikrai yra nenormalus, taip neturėtų būti. Tai buvo daroma dėl rinkiminių kampanijų, dėl politinių priežasčių vienu ar kitų politikų, labai didėjo tų padėjėjų skaičių, tačiau tai turėtų būti draudžiama. Yra draudžiama mm, parlamentarų padėjėjams dalyvauti tiesiogiai rinkiminėse kampanijose, tai norėjau priminti. Taip pat, kaip jūs pirmininkė pasakėte, mes tikrai nesame pernelik daug apmokomi, mūsų atlyginimai nėra per dideli. 2014 metais e, buvo E, padidintas e, parlamentaro e, apmokėjimas ir tas padidinimas mm, yra pirmas nuo 2009 metų. Bet mes visi esame dalyvavę trilogiją su Europos komisija ir taryba. Ir jeigu mes norime būti alter ego ir siekti iškeltų tikslų, Ir jeigu kalbėtume apie komisijos e, darbuotojų e, padėjėjus, jų yra, jie tikrai turi daugiau negu Europos parlamentarai ir mums tikrai reikalingi tie padėjėjai, kad mes galėtumėm veiksmingai vykdyti savo pareigas. Tai ir politiškai yra svarbu. Toliau dėl naujos taisyklės. Dėl Europos parlamento delegacijų Nelabai supratau iš jūsų pasisakymų. Pavyzdį asmenį pateiksiu. Praėjusią savaitę buvo žalioji savaitė, ekologiška savaitė. Ir kaip e, komisijos, e, vieno, vienas komiteto narys, aš dalyvavau Pietų Afrikos Respublikos renginėje, kur buvo kalbama apie pilietinio karo e, sukeltus sunkumus. Ir taip pat buvo kalbama apie ES humanitarinę pagalbą. Antradienį mes išvykome, trečiadienį ryte labai anksti pusė septynių iš ryto mes jau atvykome. Trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį mes dirbome ir anksti ryte sėdome į lėktuvą, kad sugrįžtume į Europą. Šiuo savo pavyzdžiu aš noriu pasakyti, jog mes dirbome tris pilnas darbas, tris pilnas darbo dienas, ir buvo trys pilnos darbo dienos ir du pusdieniai skirti kelioniai. Žinoma, kartais yra kertamos laiko juostos ir, ir jeigu labai ilgai trūksta kelionė, galbūt yra sudėngiau laikytis tų trijų darbo dienų e, kelionės, bet aš patiekiau savo asmenį pavyzdį. per tą e, tas laikotarpis, e, įskaitant ir kelionės e, lėktuvų, gal buvo ir ilgesnis negu trys darbo, bet mes dirbom tris pilnas darbo dienas. Toliau kovo mėnesį iki penktos kovo vidurdienio galima keis, teikti pakeitimus, pasiūlymus dėl pakeitimų, o 24, per, iki 24 kovo, sustik, kovo sustiksiu su šešėliniais pranešiais ir bus balsama 24 kovo. Kolega Pipa, atsiprašau. E, Lygiai grečiai vyko trijų komitetų posėdžiai, kuriuose turėjau dalyvauti, tai buvo rekordas. Ir PP e, buvo atsakingas šešėlinių E, kaip šešėlinis pranešėjas e, dėl Europos parlamento biudžeto vykdymo patvirtinimo. Ar nėra jokių techninių kliučių? Viskas gerai. Taigi dėkoju už šį pranešimą ir puikių pasiūlymų visai, tikrai labai daug. Šis e, pranešimas suformuluotas labai tvarkingai, labai subalansuotas, kartais galbūt jis ne, e, formuluotės netgi pernelyg e, draugiškos, kai kuriuose vietose galbūt mums reikėtų išreikšti griežtesnę kritiką, ypač tais, dėl to, ko iš mūsų tikimasi namuose. Mm informacinių ryšių, e, užtikrinamos saugos priemonės, e, kurias reikia pati, tinkamai įvertinti ir palyginti, arba išlaidos padėjėjams ir jų panaudojimas e, personalui skirtų išlaidų mm, raida ir jos įvertinimas, taip pat biudžeto išlaidos artimiausiams metams, e, kasmet tai būna e, nemenkos sumos. Taigi e, visais tais klausimais dar būtų galima išreikšti grįžtesnį kritiką. Taip pat svarbus dalykas yra Europos parlamento informacinių biurų darbas valstybėse narėse. Tai mums taip pat labai rūpimas klausimas. Iki kovo penktosios mes, ko gero, pateiksime nemažai vairių patobulinimo pasiūlymų, tačiau dabar iš karto noriu padėkoti už jau atliktą darbą. Oui, merci, euh, monsieur Piper. Euh, e euh, Dėkuoju visiems už pasisakymus. Tai visada yra naudinga. Ne, aš nesistengiau labai draugiškai ir maloniai formuluoti šio pranešimo. Stengiausi, kiek galima būti teisingas ir nešališkas. Aš nurodžiau tam tikrus e, taškus, kur aš išvelgiau pažangą 2013 metais, tačiau ir aštuonis punktus kritiškus nurodžiau, kur patikėjau kritikos. Pagristos tik, tik, e, tikrikos. Taip, aš suprantu, jog nereikia vien labai maloniems būti, būtina ir kritikos pateikti. Tikslas šio pranešimo yra išriškinti ir gerus, pozityvius dalykus, bet taip pat išlaikant pusiausvyrą pateikti kritikos, pateikti tuos elementus, kuriuos dar reikėtų gerinti ir tobulinti. Ačiū. Dėkuoju, tikrai rame sąžinė, sąžinė galiu pasakyti, kad tikrai mes geresnių rezultatų pasiekėme, e, lyginant, tarkim, su taryba. Ir taip pat esame savikritiški. Baigiame dar, darbą šiandieną. Rytoj posėdis prasidės 9 valandą nuo balsavimų. E, tai bus trys pranešimai, dėl kurių balsuosime. Dėkoju Jums ir linkiu gero vakaro.